Pradedame posėdį pirmininkės pranešimai. Taigi gavote koordinatorių priimtus e, sprendimus vakar 9 Liepos. Jeigu neturite prieštaravimų, iki 12.30 tie sprendimai bus laikomai patvirtintais. Na, o dabar pradėsime balsavimą. Prašom pabalsuoti pabandymui, pažiūrėsime, ar turime pakankamai dalyvių. Kliu. Baigiame, viskas labai gerai. Jūsų kortelė neveikia, ponia Vandekampai. Laimėjai Izmail Ertug jums padės. Taigi pradedame nuo ponios Kristin Valion pranešimo dėl naujų automobilių ir lengvųjų automobilių pranešimo. Taigi, ar esate pasirengę? 140 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Norite patikrinti? Gerai, patikrinsime. Balsuojame, baigiame balsavimą. Alors, ECR. ECR vienu per daug. Reikia, kad kažkas nebalsuotų vienas narys. Voilà. Maintenant c'est correct. Ne me dites pas non, vérifiez. Maintenant, voilà. Vous pouvez fermer la vote. Allez, je ferme le vote. Taigi baigiame balsavimą. Atmestas. Jūs neturite kortelės, o kai balsuojate? už. Tai nieko nekeičia vis tiek. Atsiprašau. Taigi atmestas pakeitimas. Mes žiūrėsime, kaip jūs balsuojate, aiškiai įrodykite. Gerai. Taigi pakeitimas atmestas. Toliau. Trys kiti pakeitimai 142, 25, 141 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Norite patikrinti. Pradedame balsavimą, plus vienas, nes ponia neturi kortelės. Baigiame balsavimą. Jis neatmestas, nes Pone, kuri neturi kortelės, balsuoja už. Taigi patvirtinti. Toliau, 26. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 143 už. Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad atmestas. Patikrinsime Pradedame balsavimą. 143. Turime dar papildomą vieną prieš balsą. Baigiame balsavimą. 143 patvirtintas. Kompromisas 1A. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad atmestas, bet patikrinsime. Pradedame balsavimą. Je ferme le vote. Baigiame. Dar vienas balsas už atmestas. Kompromisas 1B. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patikrinsime vienas B kompromisas. Turime vieną balsą papildomai prieš. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Toliau kompromisas 2A. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Kompromisas 2B. Kas už? prieš, susilaiko, neaišku. Taigi, tikriname 2B kompromisą. Turime vieną pilnai prieš, baigiame balsavimą, patvirtintas. Toliau 170 pakeitimas. 170. 170. Suprantate, apie ką kalbu, ponia Vindekampai? Verskite puslapį. 170. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. 31. Kas už? Prieš susilaiko. Nežinau, reikia patikrinti. 31 pakeitimas. Vienas balsas dar papildomai už. Baigiame balsavimą. Atmestas. 121. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 122 Antras už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 174 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Du identiškai 32 ir 175. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 173. Kas už? Prieš. Taip, ponia Revadaron. Galime dėl jo balsuoti. Teikia 173. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Nežinau. Balsuojame elektroniškai 173. Baigiame. Patvirtintas. Du identiškai 303 ir 176. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Du identiški 304 ir 177 už, prieš susilaiko atmesta. 180 už, prieš susilaiko atmestas. 178 už, prieš susilaiko atmestas. 179 už prieš susilaiko atmestas. 181 už prieš susilaiko patvirtintas. 182 už prieš susilaiko atmestas. 100 Tikriname 182. Prašom balsuoti. Baigiame. Kaip jūs vado, balsuojate, met, ponė? Taigi patvirtintas. Gerai. Ačiū, ponė Kohai, už jūsų budrumą. Toliau. 184, 3, 4, 5, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti. 3 identiški, 186, 7 ir 8, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti. 35 už, prieš, susilaiko atmestas. 36 už, prieš susilaiko atmestas. 189 už, prieš susilaiko atmestas. 190. Na gerai, patikrinsime. Balsuojame dėl 189. Baigiame balsavimą. Atmestas. 190 už. Prieš susilaiko. Atmestas. Norite patikrinti. Jūs nepastikite manimi. 190. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. Du identiški 191 ir 2. Kas už? Prieš susilaiko atmesti, man atrodo, bet patikrinkime. Tikrinime 121 ir 2. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinti. 37 už prieš susilaiko atmestas. 193 už prieš susilaiko patvirtintas. 194 už prieš susilaiko atmestas. Du identiški 38, 195 už prieš susilaiko atmestas patikrinkime balsavimą dėl abiejų, nes neaišku. 308 ir 195 už. E, balsuojame. Baigiame. Patvirtinti. Trečias kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Gerai. Patikrinsime trečią kompromisą. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Taigi dabar balsavome dėl visų pakeitimų. 96 už, prieš, susilaiko atmestas. 39 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 197 už, prieš susilaiko patvirtintas. Patikrinsime 197. Pirmin mėlynieji, tai kalbės, taip sakysime šiandien vakare. Baigiame balsavimą. Atmestas. Jūs buvote teisus. 40. 40. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 198 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 198. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 41 už. Prieš susilaiko atmestas. 200 kas už. Prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime 200 pakeitimas. Balsuojame, baigiame. 200 atmestas. 202 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 201 už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau kompromisas 4 kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. 206 kas už, prieš prieš susilaiko patvirtintas. 207. Kas už? Ne. Jis atkrenta, nes šeštas patvirtintas. Toliau. 43, 208 ir 209. Atsiprašau, Periname tiesiogiai prie penkto kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. 216. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 217. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 2 vienodi, 18 ir 19. Kas už, prieš susilaiko. Neaišku, patikrinkime balsavimą, prašom balsuoti. Baigiame patvirtinti. 221 ir antras kas už. Prieš susilaiko patvirtinti. 224. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad atmestas. Patikrinsime. 224. Balsavimas baigiamas. Dar kartą mašina nesuveikė. 224. Baigiame balsavimą. Atmestas. 225. Kas už? Prieš. Jau pavargote, ne? Kas už? Kas prieš susilaiko? patvirtintas. 226 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Patikrinsime. 226, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Pasitikėkite manimi, pona Rikė. 227. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 228 ir 9. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinti. 230. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 232. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Tikriname. Baigiame balsavimą. Šeštas kompromisas atmestas. Gerai, kad patikrinome, ar ne? 47. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Patikrinime 47. pakeitimas. Baigiame balsavimą. patvirtintas. Du identiškai 48-233 už, prieš, susilaiko, atmestas. Baseko 234, kas už, prieš, susilaiko, atmestas atmestas. 2,49-235 už. Prieš. Susilaiko. Abu atmesti, man atrodo, bet patikrinkime. E, balsuojame dėl 49-235. Baigiame. Atmesti. 238 kas už. Kas prieš. Niekad nesuprasiu, ponia, e, ponia Vandekampai, kodėl jūs kiekvieną kartą balsuojate prieš savo pakeitimus. Manau, kad atmestas. Toliau, 240. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 239. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Toliau, 7. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas, bet patikrinkime, tikrina. Septintas kompromisas. Baigiame balsavimą. Atmestas. Tęsime 236, kas už. Prieš susilaiko atmestas. 237 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 51 kas už, ne, ne, ne. Taip. Mm, jis atkrenta, taigi toliau 50 kas už. Kas sako, ne, ne, ne. Pone Jūto, kas vyksta? Dar tik tai 9.30. Viskas gerai, ponia Juto? Galime balsuoti. 50. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinksime, neaišku, balsuojame dėl 50 pakeitimo. Baigiame. Atmestas. 241. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Toliau. 242. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 243. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 244 už, prieš susilaiko atmestas. 245 už, prieš susilaiko atmestas. 246 už, prieš susilaiko atmestas. 52 kas už prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime. 52. Baigiame. Jis atmestas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko Patvirtintas. 253 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 54 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. 54. E, komisija, jūs ten per garsiai šiandien prašom šnipždėtis. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 54. Dar dabar 259. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 259. Baigiame balsavimą. Atmestas. Du identiški 256 ir 7, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinti. Norite patikrinti? Gerai, patikrinsime. Pradedame balsavimą, baigiame. Rezultatas patvirtinti. Toliau 258, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 260, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 261, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 56, kas už, prieš prieš susilaiko atmestas. 262 kas už prieš susilaiko atmestas. 263 už prieš susilaiko atmestas. 264 už prieš susilaiko atmestas atmestas 265 už, prieš susilaiko atmestas. Trys identiški pakeitimai. Tiksliau, kitame puslapyje esantis pakeitimai atkrinta, dabar pereikime prie 287 pakeitimas. Ar radote 287, 8 ir 9 identiški pakeitimai? Kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Balsuoti baigiame. Pritarta. 292 kas už Kas už 292? Niekas už nebalsuoja. Kas prieš? Gerai. Kas susilaiko? Atmesta. 290. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 291, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 293, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 224, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta Balsavimo rezultatai neaiškus, taigi tikrinamės elektroniniu būdu dėl 294. Balsuoti baigiame. Atmesta. 295 ir 296 identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 295 ir 296 balsuoti baigiame. Pritarta. Ką reiškia žinoma? Tęskime balsavimus 297 ir 8, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 58, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 297, 129, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 303, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 300, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 301, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 304, 580 ir 306 identiški ir jų balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 307, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 509 pakeitimas, kas už <clears throat> prieš susilaiko atmesta 308, kas už prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 308, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas. Balsuojame dėl 309 ir 311. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta. Trys šimtai dvyliktas dabar kas už, prieš susilaiko atmesta. 313 kas už, prieš susilaiko atmesta. 314 ir 15 identiški, kas už, prieš, susilaiko pritarta 316 ir 17 atkrinta, taip pat atkrinta ir kiti pakeitimai iki 329. Trisdešimt trys šimtas, trisdešimt trys identiški, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 334 ir 335 bei 336 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kiti atkrintam. 357 dabar, ar visi radote? Kas už? Kas prieš susilaiko? Atmesta 358 ir 59 identiški, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 361 atkrinta, 360 taip pat, 362 kas už, prieš susilaiko atmesta. 3 identiški nuo 363 iki 365, kas už prieš susilaiko pritarta. Kiti du identiški 366 ir 367, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar perėsime prie pakeitimo, kurio numeris 63, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta dėja, bet atmesta. 368 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 369 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 370 <clears throat> kas už, prieš, susilaiko atmesta. 371, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 372, 384 ir 373 identiški, kas už, prieš susilaiko atmesta 374, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Čia 64. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Du identiški 375 ir 376, kas už, prieš susilaiko pritarta. 377. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta du identiški 378 ir 379 už prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamasias dalis dabar. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatai pastikrinkime elektroniniu būdu. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kiti atkrinta. 67 mm, dabar. Kas už, kas prieš Kadangi buvo pritarta pirmam pakeitimui, tai reiškia, kad pakeitimai 66, 7 ir 8 atkrinta. Taigi dabar kas už, prieš susilaiko atmestą. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 69. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 69. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. 70. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 71, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 72, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 73 kas už, prieš susilaiko atmesta. 74 kas už, prieš susilaiko. Pritarta 75 kas už, prieš susilaiko. Nežinau. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 75. Balsuoti baigiame. Pritarta. 76. <clears throat> Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 77. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 81 atkrinta, balsuojame dėl ketvirtojo, kas už, prieš, susilaiko. Neaiškus balsavimo rezultatai, tikrinamės dėl ketvirtojo pakeitimo elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Peritarta ketvirtam pakeitimui, 78 dabar kas už, prieš, susilaiko atmestas 79, kas už prieš susilaiko pritarta 80, kas už prieš susilaiko atmesta tikrinamis dėl 80 pakeitimo pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. 80 pakeitimas, taip jūs buvote teisus, pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl penktojo pakeitimo. Mm, tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta. Reiškia, kad kiti du pakeitimai atkrinta, dabar balsuosime dėl devintojo kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl devintojo kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas dabar iš karto, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 88 <clears throat> pakeitimas už, prieš susilaiko. Pritarta 89, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už. Čia įsivėlė klaida, ten šis pakeitimas turėjo atkristi, jeigu 88 būtų patintas, iš tiesų tai buvo 89, taigi nieko baisaus situacija valdoma. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devinesdešimtas pakeitimas atkrinta. <clears throat> Iš tiesų norite pastikrinti balsavimo rezultatus dėl dešimtojo pakeitimo, ponia Koch, gerai tikrinamės, pradedame balsuoti. balsuoti baigiame. Jūs per garsiai šnekate, ausinės užsidėjęs. Atmesti. Ačiū, ponė Kohai. Kadangi atmetėme 10 pakeitimą, tai balsuosime dėl 90. Dabar kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai, balsuojame dėl 90. <clears throat> Balsuoti baigiame. nieko nedarote, už tai aš ir negaliu įvertinti tinkamai balsavimo rezultatų. Kelkite rankas balsuodami. 90 pritarta, 91 dabar. Pone Virkunin, jūs per garsiai išnekate, arba tyliau kalbėkite, arba ausinės nusimkite, kai kalbate. Ačiū. 91. Kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 92 kas už, prieš susilaiko pritarta. 93 kas už, prieš susilaiko atmesta. 94 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 95 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 11 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Du identiški 96 ir 97, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trys identiški 12, 98 ir 99, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, pereikime prie 104 pakeitimą, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Du identiški pakeitimai 105 ir 106, kas už, kas prieš, iki 108 nuo 105. Pritarta. E, dabar 14.107. Identiški už prieš susilaiko atmesta. 108.109. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 110 pakeitimas. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas 111 ir 12 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko A, pritarta 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 117, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 117. 118, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 119, kas už, kas prieš, pritarta. 18 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 120, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 121. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko neaiškus balsavimo rezultatai. Tikrinamės dėl 100, tai yra dėl 19 pakeitimo. Balsuoti pradame ir baigiame. <clears throat> Atmesta. 121. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas 123. Kas už, prieš, susilaiko. Pritartas 124. Kas už, e, atkrinta, atsiprašau, sako pirmininkė. 127 dabar kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20 pakeitimas už, prieš. Šiusi laiko balsavimo rezultatai neaiškus, tikrinamės dėl 20 pakeitimo elektroniškai. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. 128, kas už, prieš, susilaiko atmesta 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 132 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 134 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 138 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 139 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso dokumento teksto su pakeitimais. Balsuoti pradedame ir baigiame. Už 23 prieš 18 pranešimą pritarta Rovoldalon. Jums žodis, ponė Pirmininkė, aš prašau išbraukti mano pavardę iš pranešimo autorių sąrašo. E, pasižymėjome ponios Kristin Revoldalon pageidavimą. Dėl šio pranešimas bus trauks posėdžio protokolą. Tęsime balsavimus e, dėl susitarimo e, tarp ES ir Kanados dėl oro transporto paslaugų. E, balsuosime iš karto vardiniu būdu. Jeigu norite išeiti iš salės, padarykite tą tyliai. Nous votons sur les accords entre la... Taigi balsuojame dėl sustarimų tarp Europos uh, bendrijos ir Kanados. E, vardinis balsavimas balsuoti pradėjome. Balsuoti baigiame. 39 už, vienas prieš, susilaikiusių jų nei vieno. Patvirtiname įgaliojimus. Dabar balsuosime dėl protokolo, dėl susitarimo tarp ES, ES bendrijos ir Kanados dėl e, Kroatijos įtraukimo. Radote dokumentą, dėl kurio balsuosime? Pone Kramerį. Dabar balsuojame dėl galimybės Kroatijai prisijungti prie susitarimo tarp ES ir Kanados. Balsuoti baigiame. Pritarta. Puiku. Ačiū. Tęsime balsavimus. Pone Sajuta pranešimas. Madame Gazinė, la parole est à vous. Gezinė Maestra. Mes balsuosime ir e, kitose komitetuose, galbūt galėtumėte balsuoti greičiau, netardama žodžio pakeitimas, ir, nes mums labai uh, sudėtinga sudalyvauti visose balsavimuose. Galėtumėte žodžio pakeitimas neminėti, pranešdama apie ką balsuosime. Taigi balsuosime, sakysiu tik tai skaičių, bus greičiau ar ne. Pirmas kompromisas, ponios Ajuto pranešimas. Pirmas kompromisas patvirtinta. Toliau Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Papildymas antrajam kompromisui, kas už, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Patikrinsime. Per daug triukšmaujate ten salės gale. Jeigu norite kalbėtis, eikite iš salės. Ačiū. Taigi balsuojame dėl papildymo antrajam kompromisui. Visi žinote, apie ką čia kalba? Papildomas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Neaišku, pradedame balsavimą elektroniškai. Baigiame. Aiškiai patvirtintas. 157 kas už. 157 už. Prieš susilaiko atmestas. Norite patikrinti, tai patikrinsime, pradedame balsavimą. Kodėl sakote patikrinti? Jeigu visi pradėsite kalbėti, nieko nebus. Nusprendėme, kad pasakysiu skaičių ir balsuojame. Būkite dėmesingi. 157 nepatvirtintas. Toliau trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 16 ir 165. Identiškai kas už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Patikrinsime 16 ir 165. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 166 už, praėjo prieš, susilaiko patvirtintas. Gerai, balsuojame elektroniškai. Baigiame. Atmestas. 167. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 168 už, prieš susilaiko atmestas 169. Nebalsavome 170 už, prieš susilaiko atmestas. Nebalsavome, nebalsavome, nebalsavome. 174 už prieš susilaiko patvirtintas. 175 už. Palaukite. Atkrenta. Šimtas mišmi šeštas. Septintas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 177 už prieš susilaiko atmestas. 18 kas už prieš susilaiko patvirtintas. Tai toliau 179 už prieš susilaiko neaišku, patikrinkime. 179. Baigiame balsavimą. Atmestas. 19. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 180 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Patikrinsime 180. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 182. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 183. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Nebalsuojame, nebalsuojame. 186. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Toliau 188 už prieš susilaiko atmestas. 189 už prieš susilaiko atmestas. 190 už prieš susilaiko atmestas. Toliau 193 už, prieš, susilaiko atmestas. 194 už, prieš, susilaiko atmestas. 195 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 196 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 209. Norite patikrinti 196. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 209. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas 210, kas už, prieš susilaiko atmestas 23 už, prieš susilaiko patvirtintas ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas toliau 222, kas už, prieš susilaiko atmestas. 2 identiški 25, 221 už, prieš susilaiko patvirtintas. Patikrinsime. 25, 221. 25 ir 221. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Toliau. 26. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 224 už. Atsiprašau. 27. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 225 už prieš, susilaiko patvirtintas. 28 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 226 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 227 atkrenta, NV27. Ne, tas irgi atkrenta. NV28. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 228 už, prieš, susilaiko, neaišku, patikrinkime 228. Baigiame balsavimą. Atmestas. 229 už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmestas. Norite patikrinti 229, prašom balsuoti. Baigiame. Patik, patvirtintas. Toliau 30 už prieš susilaiko patvirtintas 230 už prieš susilaiko patvirtintas 31 už prieš susilaiko atmestas 32 už prieš susilaiko patvirtintas Patikrinsime 32. Prašom balsuoti. Baigiame. Jis atmestas. Jūs buvote teisūs. 303 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 231 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 232 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Patikrinsime. Balsuojame. Elektroniškai baigiame balsuoti. Atmestas. Buvote teisus, ponė Rikė. NV29 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. NV30 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 34 už, prieš, susilaiko, atmestas. NV31 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. NV32 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 35 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Patikrinsime 35 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 233. Kas už 233. Prieš susilaiko atmestas. 234. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau. Patikrinti. Gerai. 234. Baigiame balsavimą. Vim van de Kamp pakeitimas patvirtintas. Toliau 236. Kas už? 236. Kas prieš? Susilaiko atmestas. 237 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 238 kas prieš, susilaiko. Patvirtintas penktas kompromisas už, prieš, susilaiko. Patvirtintas 249 už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, neaišku, 249. Baigiame balsavimą. Atmestas. Toliau 39. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 253 už. Prieš susilaiko atmestas. 255 už. Prieš susilaiko atmestas. 256 Norite patikrinti kurį? 255. Patikrinsime, prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. 255 atmestas. 256 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau NV37. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 42 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. NV38 kas už, prieš susilaiko atmestas. 259 už, prieš susilaiko patvirtintas. NV39 už, prieš susilaiko atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. NV40 kas už, prieš susilaiko atmestas. 261 už, prieš susilaiko atmestas. 262 už, prieš susilaiko atmestas. ND41 už, prieš susilaiko patvirtintas. 261 už, prieš susilaiko. Jūs jau nebalsuojate. 263. 263 už, prieš susilaiko atmestas. NV42 už, prieš susilaiko atmestas 264 už, prieš susilaiko atmestas NV43. Ne, nebalsuojame. 265 už, prieš susilaiko atmestas NV44 už, prieš susilaiko atmestas Tikrame NV44, prašom. Baigiame. Atmestas. 266 už. Prieš susilaiko. Patvirtintas 267 už. Prieš susilaiko. Patvirtintas 43 už. Prieš susilaiko patvirtintas 268 už prieš susilaiko atmestas. Toliau 48 už prieš susilaiko patvirtintas. NV1 atsiprašau 51 kas už prieš susilaiko ko neaišku, patikrinsime 51 pakeitimas. Baigiame. Atmestas. N2, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 52 už, prieš susilaiko atmestas. 53 už, prieš susilaiko atmestas patvirtintas. Patikrinsime 53. Baigiame balsavimą. Atmestas 2020. 54 už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Dar kartą balsuojame. 54. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 58. 58 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau, NV4 MV4 kas už, prieš susilaiko neaišku, balsuojame elektroniškai, NV4. NV4. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Šiam pirmas, kas už, prieš susilaiko neaišku patvirtintas. Toliau 64. Ne. 65. 6. Kas už? Prieš susilaiko atmesti NV6. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. NV6 tikriname. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. S25, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 76. Atkrenta. 78 ir NV8. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinti. 79. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 80. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau. Šeštas pakeitimas. ne šeštas, o devintas. NV9 kas už? NV9 kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 85 už. Prieš susilaiko patvirtintas. NV11 už. Prieš susilaiko atmestas. NV13 už, prieš, susilaiko atmestas. 90 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 91 už, prieš, susilaiko atmestas. N14 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 2 identiški NV15 ir 92, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. NV16 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau NV18 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 95, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas susilaiko Ne, perėmėme tiesiog kaip 97. 97. kas už, prieš, susilaiko, patvirtintos. Patikrinsime 97, prašom. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. NV19 už, prieš, susilaiko patvirtintas. NV20 už prieš susilaiko patvirtintas. NV21 už prieš susilaiko patvirtintas. NV22 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 99 už prieš susilaiko neaišku. Patikrinkime 99, prašom balsuoti. Baigime. Patvirtintas 99, toliau galutinis balsavimas, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta už 34 prieš 4. 2 susilaikė. Toliau balsuojame dėl įgaliojimų darybams. Būkite baudrus, prašom. Pradedame balsavimą dėl įgaliojimų daryboms. Allez, j'ouvre le vote. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta už 28 prieš 9. Vienas susilaikė. Pone Ajuto. Pirminį darybas. Bravo. Toliau. Adoptai. Įgaliojimą daryboms patvirtinti. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît. Taigi dabar prašau poros minučių tylos. Pone Dėlė, mūsų laukia ministras. Pone Dėlė, Tai ar jūs norėtumėte, kad dėl jūsų prašymo būtų balsuojama dabar, ar galėtume nukelti balsavimą į popietę? Jūs užleisite vietą ministrui? Puiku. O man tai svarbu žinoti jūsų nuomonę. C'est celui-là, hein C'est bon, c'est celui-là. Allez, nous votons sur le rapport de Monsieur Dely. Ja, ah, bon. Danke. Danke. Balsuokime toliau. Aštuntas pakeitimas prieš už. Neaišku, balsuojame elektroniniu būdu. Mm. Pradedame balsuoti dėl aštuntojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Paskutinį kartą balsuojame 110 pakeitimas. Atkrenta. 8 kompromisinis už prieš susilaikę. Patvirtinta. 115 už prieš susilaikę. Patvirtinta. Norit pasitiksinti, prašom. Balsuojame elektroniniu būdu už 115 pakeitimą. Balsuoti baigiama. Taip, jūs buvote teisus. Atmestas. Devintas kompromisinis kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 119 už prieš susilaikę atmesta. 123 už prieš susilaikę atmesta. 10 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta. Taigi 135 toliau už prieš susilaikę atmestas. 11 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 12 kompromisinis pasikeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Tada 150 už, prieš, susilaikę, atmesta. 151 už, prieš, susilaikę, atmesta. Reikia pasitikslinti. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 152 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ne, pasitikslinkime. 152 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ačiū, ponia Eitų. 153 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 kompromisinis pakeitimas, kas už, norit pasitikslinti dėl ankstesnio, prašom, 153 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Atmestas. Jūs teisingai pastebėjote, sako pirmininkė, 113 kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 14 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Bet dabar 166, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 kompromisinis, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 173 kas už prieš susilaikę atmesta. 176 už prieš susilaikę patvirtinta. 177 už prieš susilaikę atmesta bet pasitikslinkime. 177 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigime. Patvirtinta. 182, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Norit pasitikslinti? Gerai, balsuojame dėl 182 elektroninio būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 16 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 185, kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, nebuvo aišku balsuoti. Kime. Balsuoti baigiame. Atmestas. 186, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 187, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 188, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime, nebuvo aišku. 188 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 189. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 17. Kompromisinis. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 127. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 18. Kompromisinis. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta patvirtinta. 200 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 201 už prieš susilaikę patvirtinta. 202 už prieš susilaikę patvirtinta. 203 už. Ne, atsiprašo pirmininkė, 204 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Du, ne, pasitikslinkime, balsuokime dėl 204 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 205 pakeitimas už prieš Na, prašau susitelkti. Neturim daug laiko. 205 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 206 pakeitimas. Norit pasitiksinti dėl 205 gerai. Pradėjome balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Atmesta. 206 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė Patvirtinta. 207 už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 208 kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. 209 kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. 19 kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtintas, tada 20 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtintas, 21 kompromisinis už prieš susilaikę patvirtinta, 251 už prieš susilaikę atmestas, 252 kas už prieš susilaikę atmesta, 27 už prieš susilaikę atmesta, 28 kas už Norit pasitiksinti dėl 27-ojo. Prašau, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Taip, jūs teisingai pastebėjote, patvirtintas 28 už, prieš, susilaikę, atmesta 29 už, prieš, susilaikę, neaišku. Balsuokime elektroniniu būdu, prašau. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Didelė balsų persvala, todėl 30 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta, 31 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 38 už. Ne, 37 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Nedidelis skirtumas, bet atmestas 38 pakeitimas už prieš susilaikę. Atmesta. 39 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 40 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 41 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 41. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Atmestas. 43 už, prieš, susilaikę, patvirtinti. 42, atsiprašo pirmininkė dabar, buvo 43 už, prieš, susilaikę, patvirtinti. Antras kompromisinis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kešim septintas už prieš susilaikę, patvirtinta. Kešim aštuntas už prieš susilaikę. Neaišku. Pasitikslinkime, basuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Atmesta. 49 už, prieš, susilaikę, atmestas. 50 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečias kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 63 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 Ne, pirmininkė atsiprašo, 66 už prieš susilaikę atmestą. Trečias pakeitimas už prieš susilaikę. Nesu tikra. Balsuojame. Balsuoti baigime. Dėl trečio pakeitimo patvirtinta. Dabar kompromisinis penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikom. Patvirtinta. 81 už prieš susilaikę. Patvirtinta. 82 už prieš susilaikę. Patvirtinta. Kągi. Norit pasitikslinti, prašau. 82 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 83 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tada 84 už. Bet regis nereikia dėl to balsuoti. Ne, 84 už, prieš, susilaikė patvirtinti. Šeštas kompromisas už prieš susilaikė patvirtinti. 88 už prieš susilaikė atmesta. 90 už prieš susilaikė patvirtinta. 91 už prieš. Ne, grįžkim prie 90 pakeitimo, pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu, bet jis turi Ne, pirmininkė atsiprašo. 90 pakeitimas atkrenta. 93 už, prieš, susilaiko. Kas? Nesu tikra, koks rezultatas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 93 pakeitimo. Balsuoti baigimą. Patvirtintas. 94 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis už prieš susilaikę patvirtintas. Šimtas antras už prieš susilaikę patvirtintas. Šimtas ketvirtas už prieš susilaikę atmesta. Šimtas penktas už prieš susilaikę susilaikę. At, patvirtinta. Septintas kompromisinis už, prieš, susilaikę. Patvirtintas. Paskutinis, galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Už visą pranešimą. Balsuoti baigiame. 29 už. Pone Dėlį, jūsų pranešimai pritarta. Gerbėmiai kolegos, tęsime darbą toliau. Pas mus atvyko pirmininkaujančios Austrijos atstovas, kuris pristatys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 pero no es menos cierto que también los diputados tenemos una agenda y yo en la tarde, en la hora que usted prevé, para tratar. Darbo tarkės klausimų svarstymo eigą keičiame ne dėl nuo mūsų priklausančių aplinkybių, bet aš dėja susidursiu su problemomis, nes turėsiu dalyvauti komisijoje ir bus labai sunku spėti visur. Pone Dekante, žinau, kokia jūsų yra problema, tačiau bėda ta, kad e, ir taip jau pakeitėme ir pono Zylės pranešimą nukėlėme į vėlyvą popietę. Bet jeigu mes viską spėsime padaryti, tai tada atsižvelgsime ir jūsų prašymą. Taigi dabar tęsėme darbą toliau. Ir kitas klausimas pagal mūsų darbo tvarkę tai pirmininkaujančios taryboje Austrijos prioritetų pristatymas. Juos pristatys ponas Norbertas Hofer. Austrijos federalinis transporto inovacijų ir technologijų ministras. Jūs žinote, kad Austrija perėmė pirmininkavimą ministrų taryboje Liepos pirmąją dieną. Ir Austrija numatė labai ambicingą programą susijusią su ES ateitimi. Ir be kita ko, vienas iš prioritetų tai pagrindinių dokument, teisės aktų dokumentų rinkinių analizę ir dėrybos dėl jų. Labai daugelis iš tų dokumentų darys poveikį kasdieniam mūsų piliečių gyvenimui, nesvarstomi e, geležinkelių sistemos tobulinimo klausimai ir transporto sektoriuje. Tarpusavio jungčių klausimas yra labai aktualus, jeigu norime plėtoti transporto tiklus. Visoje Europos Sąjungoje piliečiai pripažįsta, kad transporto srityje Europa tikrai gerai tarnauja. Ir mes visi žinome, kokie yra uh, transporto sektoriaus privalumai. Mes, aišku, visada kalbame apie finansavimo reikalus, uh, ir tos diskusijos vyksta įvairiais lygiais. Bet mūsų komitete vienas iš prioritetinių darbų tai skaitmeninimo darbas. Jūs žinote, šiandieną skaitmeninimas užima labai svarbę vietą ir tai yra mums aktuali tema, kadangi transporto sektoriuje vyksta pastaruoju metu esminiai pokyčiai. Jūs žinote, kad taip pat yra ir daug kitų sričių, kuriuose mes pasirengę jums padėti ir tos rytis susijusios su europiniais projektais. Taigi, ponė ministra, 20 minučių skiriame jūsų pasisakymą, o po to koordinatoriai politinių frakcijų turės galimybę užduoti jums klausimų, tada jau suteiksime jums pakartotiną žodį, kad atsakytumėte juos. Taigi, žodis jums ministrė. Ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai komiteto nariai, man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje, lankytis jūsų komitete ir pristatyti jums Austrijos pirmininkam ES tarybai prioritetus transporto e, srityje, kadangi esu Austrijos federalinis ministras e, tvarumo, atsakingas už tvarumo ir e, turizmo klausimus Nu, kad Europos Sąjungai jūs komitete e, primami sprendimai yra labai svarbus. Austrija pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai 2016 Liepos 1 dieną ir e, turėjo prisimti rimtus e, iššūkius, e, nes ES e, vienimosi proceso vien, vien, vienas iš arba svarbiausios vertybės yra ilgalaikė taika laisvė ir didėjantis gerbuvis ir svarbu, kad visi šie dalykai tęstusi ir toliau. Svarbiausia yra išlaikyti taiką E, o tą galima padaryti tik tai pažindami e, kitas tautas, e, kitas šalis, jų piliečius, todėl labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių įstiprinti, tai yra viena iš didžiausių ES vertybių, tai ES įvairovė, todėl mūsų laukia didžiuliai iššūkiai kurių nė viena šalis atskirai nesugebės atremti, tarp tarptautinė konkurencinė kova ateityje stiprės, būtina stiprinti Europos e, konkurencingumą, taip pat e, e, svarbu kovoti su klimato kaita ir dėkti veiksmingas priemonės, siekiant užtikrinti tvarų judumą, kovoti su terorizmu ir radikalėjimu. Žinoma, ir skaitmeninimas turės mums visiems rūpėti, nes konkurencinių pranašumų e, klausimas yra glaudžiai susijęs su skaitmenizacijos procesais. Šiuo metu matome, kokios tendencijos vyroje pasaulyje. JAF laikosi protekcionistinės politikos, e, Rusija vykdo savo politiką, e, E, Kinija taip pat ekspansionistinę politiką vykdo Afrikoje, Balkanų valstybėse, bandydama įsigyti įvairius infrastruktūros objektus, taip pat ir Indijos pozicijos stiprėjo. ES privalo išlikti, išsilaikyti šioje konkurencinėje kovoje, stiprindama savo konkurencingumą. Ir aš e, čia matau komisiją kaip Europos integracijos variklį, komisija privalo e, tiek stebėti, kad būtų laikomasi starčių nuostatų, tiek ir pati teikti e, veiksmingus pasiūlymus. Kai kuriuose srityse, mm, kai kurios valstybės teigia, kad e, prasidėjus krizėms negalime e, laikytis nustatytų konvergencijos kriterijų ir ne, todėl galbūt reikėtų parengti naujus, nes per krizę beveik visos es valstybės e, tuos kriterijus pažeidė. Todėl komisija kartu su parlamentu turi parengti tinkamus e, pasiūlymus ir sprendimų pasiūlymus mūsų piliečiams, kurie užtikrintų laisvę e, ir gerovę. Ir pastebėjau, kad santykiuose tarp tarybos ir parlamento egzistuoja tam tikra e, praraja, e, tam tikras atotrukis ir Austrijos pirmininkavimo metu mes stengsimės e, tą atotrukį sumažinti, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą. Mūsų šūkis Austrijos pirmininkavimo yra sauganti Europa ir manau, kad tas saugumas yra labai svarbus ir transporto sektoriuje, tam, kad reiktų mažiau nelaimingų atsitikimų, mažiau aukų Austrija stengsiasi stiprinti Europos Sąjungą, priartinti ją prie piliečių, atstatyti pasitikėjimą Europos Sąjungos veiksmingumu, <clears throat> taip pat e, stiprinti Europos Sąjungos valstybinarių pasitikėjimą ES institucijomis. Mes e, norime, kad mūsų indėlis iš tiesų būtų juntamas. Jūs esate pakankamai patyrę politiką ir puikiai žinote, kad tarybai pirmininkaujantis ministrai taip pat atlieka svarbu vaidmenį, tačiau dar svarbesnį vaidmenį atlieka ir tie žmonės, kurie stovi už jų Austrijos e, e, viešojo administravimo sektorius tikrai veikia pakankamai sklandžiai ir būtent e, to sektoriaus darbuotojai pareigūnai e, dės visas pastangas, kad e, galėtume pasiekti e, kompromisą, nes dažniausiai ne ministrai tą visą darbą atlieka, jie tik tai laurus susižeria už pasiektus rezultatus, tačiau didžiąją darbų dalį atlieka žmonės, kurie viešumoje nėra pastebimi. Noriu pristatyti dabar mūsų prioritetus transporto e, srityje, mes norėtume kad e, būtų priimami sprendimai, padantis užtikrinti to lygų konkuravimą tarp atskirų transporto rūšių, kad būtų transporto sektorio užtikrintos sąžiningos sąlygos darbuotojams. Taip pat norime prisidėti e, prie to, kad transporto sektorius įneštų savo indėlį į trašos mažinimą mes e, e, Austrijos pirmininkavimą laikome darbiniu pirmininkavimu, mes stengsimės energingai siūlyti įvairias e, įstatymo iniciatyvas, tačiau bandysime susitarti tose srityse, kuriuose įmanoma susitarti, palaikydami atvirą dialogą su parlamentu, valstybėmis narėmis ir komisija. Tai mums yra svarbiausia priemonė siekiant tikrų sprendimų sprendimų, kurie yra būtini tam, kad e, mūsų ekonomika galėtų tinkamai e, konkuruoti. Būtų galima pagerinti taip pat transporto sistemos ekologinius ir socialinius komponentus ir aspektus. E, prieš pėdamas kalbėti apie atskiras temas, noriu nudodamas jūs progą padėkoti anksčiau pirmininkavusiai Bulgarijai štai, kad e, jie teikia atitinkamas, e, atitinkamus pasiūlymus e, teisėkuros srityje. Taigi, nuoširdžiai noriu padėkoti prieš mus pirmininkausiai Bulgarijai. Austrija jau nekarta yra pirmininkausi Europos Sąjungai, šis pirmininkavimas yra trečiasis Parlamentas e, daug dėmesio skiria judumo e, teisės aktų pasiūlymams, e, todėl Austrija labai įdėmiai įvertino Bulgarijos pirmininkavimo metu pasiektą pažangą šioje srityje, siekiant užtikrinti prieigą prie transporto rinkos vairuotojų darbo polisio taisyklės, tachografų naudojimą. Austrija, bet to su dideliu apdairumu vertina, kaip keičiasi valstybinarių pozicijos dėl svarbiausių šių pasiūlymų šių pasiūlymų nuostatų, bandydama įsiaiškinti, kokius kompromisus būtų galima pasiekti. Taigi tiek, galiu pažadėti, kad dėsime visas pastangas, kad tie kompromisai būtų pasiekti. Ir šiuo metu vyksta intensyvaus dialogo ir šalių pokalbių procesas su visais interesuotais subjektais ir dabar jau didelį dėmesį atkreipiame Europos parlamento poziciją atskirais klausimais. Net ir turint omenyje, kad tarp institucinės darybos dar neprasidėjo ir labai svarbu išsamei susipažinti su parlamento pranešimais, tam, kad galėtume įvertinti bendrąją e, situaciją ir e, prognozuoti būsimus rezultatus. Praėjusią savaitę Europos parlamentas aiškiai e, nepritarė rengiamiems pranešimus, gražino juos svarstyti į komitetą. Tai yra dar vienas įrodymas ir patvirtinimas to, kokia opi ši tema yra politinių požiūrių. Austrija per savo pirmininkavimą labai apdairiai sieks užsibriežto tikslo, kad gruodžio mėnesį transporto ministrų taryboje būtų e, galima sustarti. Dėl šios temos kalbant apie e, e, rinkliavų už kelius sistemų tarpusavio saveikumą, Austrija E, taip pat e, šioje srityje e, siekia apčiuopimų rezultatų. Rytoj prasidės atinkamas trilogas šią temą, kalbant apie pirmąjį judumo paketą. Tai taryboje pozicijos dėja pakankamai smarkiai skiriasi. Klausimas, ar Eurovinėtės direktyvą reikėtų įtraukti lengvosius automobilius ir numatyti atitinkamą privalomą rinkliavą e, lengviesiams automobiliams užnaudojimas europiniais keliais. Šį pasiūlymą e, daugelis valstybių narių vertina problematiškai dėl e, subsidarumo principo, nes laikom žiūrėti, kokios pozicijos šio klausimu laikosi ir Austrija, tačiau kadangi mes pirmininkavome taryboje, tai iš tiesų nenorime ginti savo pozicijos, norime uh, būti sąžiningais tarpininkais, nepaisant to, turint omenyje didžiulį nuomonių skirtumą, manau, kad bus sudėtinga šioje srityje pasiekti rimtesnės pažangos. tą turime atvirai pripažinti. Kalbant apie judumo, pirmo judumo paketo E, socialinius ir e, rinkos aspektus. Aš apie juos šiek tiek vėliau pakalbėsiu. E, kalbant apie antrąjį judumo paketą, noriu pabrėžti, kad jau Bulgarija per savo pirmininkavimą ženkliai pasistumėjo šioje srityje į priekį, teikdama pasiūlymą dėl daugiarūšio transporto arba atskirų transporto rūšių suderinimo direktyvos. E, Dėrybos taryboje vyko pakankamai intensyviai ir e, kontrover, kontroversiškai transporto e, komitetas taip pat priemė tinkamus sprendimus ir Austrija labai atidžiai dabar vertina parlamento poziciją per gruodžio vadovų tarybą. E, Austrija tikisi sustarti šiuo klausimu tam, kad darybos kuo greičiau galėtų prasidėti ir galėtų baigtis pirmininkaujant Rumunijai. Taip pat ir e, kita tema, dėl kurio šiame komitete balsavote iš e, ryto, e, tai yra netaršių transporto priemonių ir sistemų rėmimas, kalbant apie visiškai netaršius automobilius nulinės emisijas. Manau, kad labai svarbu skatinti atitinkamus viešuosius pirkimus ir Austrija tiks per savo pirmininkavimą šios rytie pasiekti rimtos pažangos, tačiau atsižvelgiant į diskusijas, kurios vyksta taryboje, aš manau, kad bendrosios pozicijos e, turbūt nesugebėsime pasiekti dar iki savo pirmininkavimo pabaigos, kalbant apie e, trečiąjį judumo paketo rinkinį Austrija mėgins e, stiprinti e, transporto e, saugumą, pirminybę teikdama automatizuotams sistemoms, todėl reikės peržiūrėti bendrąją infrastruktūros saugos ir eismo saugos direktyvą, tinkamos diskusijos, tarybos darbo grupės jau prasidėjo. E, Austrija tikisi čia patvirtinti bendrąją e, poziciją iki savo pirmininkamo pabaigos, e, todėl manau, kad veiksminga transporto struktūra yra būtina prielaida tam, kad visa sistema galėtų netinkamai ir veiksmingai veikti, todėl mes tikimės, kad atinkamas pasiūlymas dėl teisės akto, dėl transporto, e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės turėtų būti e, taip pat patvirtintas, skatinant ir ekologinės transporto priemonės e, bei paramą joms. Ir mes tikimės, kad ši priemonė pasitarnaus tiek tvarumui, tiek ir konkurencingumo stiprinimui, tiek transporto, tiek infrastruktūros politikos srityje, oro transporto e, srityje. Galbūt žinote, kad būtent šios srities specialistas aš esu. Austrija e, stengsis e, stiprinti Europos konkurencinius pranašumus ir čia mums labai svarbios dėrybos su parlamentu, siekiant peržiūrėti reglamentą dėl konkurencingumo stiprinimo aviacijos oro transporto e, srityje Austrija pasistengs parengti tinkamus pasiūlymus, kurie atitiktų tiek ekonomikos, tiek darbuotojų ir darbdavių organizacijų interesus e, per savo pirmininkavimą. Mes taip pat stebėsime, kaip yra pasirašomi tinkami darbiavimus sustrimai su trečiosiamis šalimis, kalbant apie jūrų transportą, kadangi Austrija prieimo tiesiog ne prie jūros neturi. Tai per savo pirmininkavimą mes daugiausiai dėmesio skirsime vidaus laivybę, tačiau taip pat ir jūrų laivybai tikimės, kad bus patvirtintos tarybos išvados dėl vidaus laivybos. E, priengimo prie veiksmingos daugiarūšės transporto e, sistemos, kalbant apie jūrų transportą, Austrija e, ketėm pradėti dėrybas su parlamentu dėl jūrų uostų, švatavimo su galimybių ir iki metų pabaigos šias darybas baigtis, baigti ir tikimės taip pat iki savo pirmininkavimo pabaigos parengti pasiūlymą dėl vadinamojo vieno e, langelio principo e, jūrininkų rengimo ir sertifikatų jiems išdavimo srityje. E, per tarybos posėdį 2018 gruodžio 3 dieną per ministrų taryba yra ketinama patvirtinti oficialų sprendimą, kas dviejus metus Dunojaus regiono valstybė ministrų sustikimus <clears throat> suorganizuoti. E, e, spalio 29-30 dienomis Gracija vyks atitinkama transporto ministrų e, taryba, kurios metu mes skirsime daug dėmesio daugia rūšiam transportui, transporto rūšių tarpusavio saveikumui ir taršos mažinimui ir e, svarstysime galimybę dėkti priemonės, kurios pasitarnautų Europos konkurencingumo stiprinimui ir e, galbūt ta neformali transporto ministrų taryba e, pasitarnaus ir tam tikrų riboženklių atsiradimui, kuriant Europoje tvarę transporto sistemą. Baigdamas norėčiau dar kartą pabrėžti, e, kaip e, Austrijai yra svarbus kontaktai su Europos parlamentu, transporto komitetu per jos pirmininkavimą. Mes e, siekiame per šį pusmetį uh, įnešti savo juntamą indėlį ES vienimusi procesą, būti tuo tinkamu tarpininku, statyti tiltus. E, naudodamas progą noriu e, e, pagerbdamas e, ką tik savo e, pirmą vaikelę susilaukusią parlamento narę ir buvusią Austrijos ministrę Elizabetą Köstinger, kuri negali dalyvauti posėdėje ir atsakinga už turizmo klausimus, dabar pakalbėti ir apie turizmą. Manau, kad daugelis iš jūsų Elizabet Kjostinger asmeniškai pažįstate. E, pokyčiai turizmo srityje visoje Europoje e, parodo, e, kad turizmas sukuria didelę pridamą vertę, taip pat ir kaimo vietovėse sukuria darbo vietas, kurių negalima perkelti į kitas šalis, skatina kultūrinius mainus, skatina žmonės keliauti. Už turizmą ir kultūrą atsakingos ir valstybės narės, regionai ir e, savivaldybės ir tai yra gerai, tačiau e, turizmas yra susijęs ir su kitomis ekonomikos sritimis, jis skatina investicijas, sąnglaudą regionų vystimas, jis skatina investuoti į švietimą, kultūros puoselėjimą. Visus šios klausimus mes svarstome ir temas ES lygmenių. Turizmas todėl e, turi būti vystomas tvariai visoje Europoje, jis turi būti konkurencingas, jis nusipelno mūsų e, atitinkamą dėmesio, nes e, dėl turizmo inicijuojamų procesų, e, kurie yra svarbus visai ekonomikai, būtina tinkamai e, leistis, leisti išnaudoti turizmo e, potencialą. Reikia suvokti, kad Kinijoje, Indijoje stiprėja vidurinysis gyventojų sluoksnis. Tie žmonės, kurie gimė Hmm. didesnio gimstamumo laikotarpiu dabar jau pradeda keliauti, todėl turime atsižvelgti į tai, kad būtina sudaryti tinkamas konkuravimo sąlygas, ypač mažoms ir vidutinėms e, turizmo bendroms kelionių agentūroms. Ir mes uh, Toliau gilinsimės į šią temą kartu su komisija spalio pradžioje renksime 17 e, Europos turizmo formą, kuris vyks Vienoje ir jo metu aptarsime, kokiamis kryptimis turėtų vystytis mūsų e, turizmas tam, kad e, prisidėtų prie gyvenimo kokybės ilgalaikio gerinimo ir ekonomikos skatinimo Papirinkė dėrė, kalbėjau šiek tiek e, ilgiau nei e, man buvo numatytas skirti laiko, dėl to labai atsiprašau, noriu padėkoti Jums uždėmesį, tikiuosi, kad per busmai pusmetį galėsime glaudžiai bendradarbiauti ir tikrai pasieksime tinkamą rezultatą, dabar esu pasiruošęs atsakyti į galimus klausimus, ačiū uždėmesį. Ačiū, ponia ministrė. Jūs panaudojate vieną žodį, kurį reikia paminėti. Jūs kalbėjote apie didesnę Europos vertę, reikia užgarantuoti Europos ateitį. Jūs sakėte, taip reikia Europos, kuri saugotų, gintų. Jūs kalbėjote apie konvergencijos iniciatyvas, apie entuzijazmą e, skirtą Europai ir reikia būti konstruktyviams. Taigi, jūs sakėte, kad judumo paketas taip pat svarbus. Ir jūs panaudojate vieną žodį, kad pateiksite pasiūlymą dėl konklavo sušaukimo. Reikia, kad paaiškintumėte, kaip jūs pasiektysite, kad pro kaminą būtų paleisti balti dūmai ir būtų pasiektas susitarimas, kad būtų galima pasistumėti prieki šioje temoje. Jūs taip pat minėjote, kad taip, didesnė e, vertė Europai atsirastų iš to e, didesnio jų sujungimo. Taigi, dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, mūsų kolega Vin van de Kamp. E, pasakysiu Jums, ponia van de Kamp, ir kitiems nariams, kad Jums skiriamos dvi minutės. Kiti nariai, kurie norės kalbėti, kalbės po pusantros minutės. Taigi prašom jums, ponia Vandekamp. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai norėtume jūs nuoširdžiai pasveikinti atvykusi mūsų posėdą ir palinkėti sėkmės. Gerai žinome, kad uh, Austrija, Austrija valdo gana neįprastos sudėties koalica, bet jūs žinote, kad uh, būtina būti sveikiams, stipriems, kad uh, galėtumėte tinkamai dirbti. Ta galiu pasakyti remdamasi savo patirtimi. Pone ministra, jeigu pažiūrėsime, kokie dalykai vyksta Rusijoje, Kinijoje, tai akivaizdu, kad Europa yra rimtas žaidėjas. Austrija prisidėjęs prie to pozicijos stiprinimo. Ir aišku, mes iki šių metų kalėdų atostogų turime dar susitarti dėl bendrojo požiūrio. Austrijos pozicija dėl asmeninių automobilių yra gerai žinoma, dėl hybridinių asmeninių automobilių, bet man įdomu, kaip yra su EITP. Austrijos kancleris linkęs taupyti Taigi įdomu, ar bus įmanoma sutaupyti šiais metais. Nes vienas dalykas yra taupyti, kitas dalykas yra nefinansuota. Dabar dėl vidaus vandens kelių. Jūs, kaip suprantu, ketinate plėtoti ir tą dalį vidaus vandens kelių infrastruktūros, kuri apima Dunojo. Bet manau, kad nepamiršite ir kitų baseinų. Taip mes veikiname Elizabeth susilaukios kūdikio, bet turiu pasakyti, kad visos rytis mums yra vienodai svarbios. Ačiū, ponė pirmininkė. Toliau ponia Grasvalhains. Ačiū ir sveikiname Jūs, ministrė, atvykus į posėdį. Aš pasidomėjau, kokia Jūsų pirmininkavimo taryboje programa. Turiu pasakyti, kad transportui yra skirta vos pusė puslapio. Jis gana kukli ir numatyti tik keli praktinio pobūdžio tikslai. Vienas iš tų tikslų yra susijęs su socialinėmis sąlygomis, darbo sąlygomis. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite, kaip praėjusią savaitę plenariai sesijoje buvo balsuojama dėl judumo dokumentų rinkinio, tai išvelgiu tam tikrą prieštaravimą. Europos lygių e, siekiama kuo lankstesnių darbo sąlygų, darbo laiko ir kalbama apie 60 darbo, bet jūs kalbate apie 60 darbo valandų savaitę, kuri gali būti nustatyta ne, nesikonsultuojant su socialiniais partneriais. Dabar norėčiau labai konkretų klausimą užduoti. Austrijos politinių partijų balsavimo dėl judumo dokumentų rinkinio e, rezultatai rodo, kad Austrijoje nėra vienos bendros linijos. Taigi dėl e, vairavimo laiko, darbo laiko e, noriu paklausti, ar jūs pasisakote už tai, kad tai būtų taikoma ir tolimuojo susisiekimo reisams ir kad būtų pritarta tam variantui, kurį pasiūlė VOOP. Mes norėtume, kad jūs taip pat didesnį dėmesį skirtumėte socialinio dempingo problemos sprendimui ir dėl darbo laiko ilginimo dviem valandom. Ar uh, pasiekta kažkokios pažangos dėrybose. Dar vienas dalykas, ką Jūs manote apie darbo inspekcijas, ar Jūs ketinate e, suteikti daugiau nacionalinėms institucijoms e, galių, ar ketinate dalį jų perduoti europiniam struktūrom. Ir dar vienas dalykas. Norėčiau žinoti, kokia situacija e, Brennerį susidarė vietos gyventojai kenčia ir kokių priemonių jūs kaip transporto ministras imsitės, kad būtų išspręsto, išspręsti su tranzitu susiję klausimai per tunelį. Ačiū toliau, ponas Tylė. Pone pirmininkė, taip prieš uh, keletą savaičių vyko konferencija ir mes svarstame, ką gali praktiškai reikšti Austrijos pasirinktas pirmininkavimo šūkis. Sau, ap, Europa, kuri apsaugo nes iš tiesų ECR ir kitos e, grupės labai pasisako, e, pasisako už labiau į bendrąją rinką orientuotus e, veiksmus. Ir todėl parlamentas gerai sutarė, nes yra labai tokia menka subtili takoskira tarp taip vadinamų socialinių sąlygų ir rinko saugančių protekcionistinių priemonių ir iš kitos pusės E, bendrosios rinkos kaip tokios. Mes galim atsidurti sudėtingoje situacijoje. Pirmasis judumo paketas, dėja parlamente mes e, nieko čia nenuveikėme, bet aš manau, kad sugebėjome dėl pirmojo judumo e, dokumentų rinkinio pasiekti gero kompromiso, tačiau jam nebuvo pritarta plenarinėje sesijoje. Vienai par kitaip, mes turime žengti tolyn, žengti pirmin. Jūs sakote, kad jūs būsite dirbanti, pirmininkaujantį valstybę, tai labai svarbu, bet labai svarbu, kad neatsidurtų užrybyje e, tie, kurie turės su jumis kartu dirbti ir kartu dėrėtis dėl įvairių transporto klausimų. Tokios būtų mano bendrosios pastabos. O dabar dėl pirmojo judumo dokumentų rinkinio. Jūs apibūdinote, kokia yra e, padėtis ir kaip jūs ketinate dirbti toliau. Dabar dėl antrojo judumo uh, rinkinio, bent jau jo dalies, nes aš um, kai kuriais klausimais rengiau pranešimą, tai um, rūpi prieigos, prie rinkos klausimai ir kiti. Ir ką jūs planuojate? Ar jūs bent planuojate surenkti kažkokias diskusijas, nes nebejotinai parlamentui pirmojo um, nagrinėjimo metu, pirmojo svarstymo metu reikės priimti sprendimą. Aš manau, kad tos klausimus būtina svarstyti, nes šiuo atveju mes e, dar turime galvoti ir apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę EITP ir, svarst, ir kalbėti ne tik apie finansumą, bet taip pat ir apie EITP ir karinio įrangos judumo suderinamumą. Nes jūs žinote, kad e, mes plėtojame visus e, aspektus su transporto sektoriumi susijusius, bet ne karinių. Todėl aš manau, daugiau dėmesio turi nu, būti skiriama karinės technikos judumui. Ačiū pana Žyliai, net ir štai, kad viršė skirtą laiką, pana Talyčkai žodis dabar. Ačiū ministrė, noriu pasveikinti ir iš liberalų pusės. Mano patirtis e, dėl Austrijos preminkavimo yra tai, kad yra tikrai tikras demonstruojamas interesas siekti pažangos ir taip pat elgtis e, kaip sąžiningam tarpininkui. Ir jūs minėjote, kad jūs tokių pozicijų laikysitės dabar. Jūs minėjote savo šūkį, Robert Zylė jį minėjo. Aš norėčiau, kad e, jūs panaudotumėte tas uh, antrą šūkio dalį, tai yra Europos stiprinimas, nes kartais, kalbant apie apsaugą, gali susidaryti nesažininga, nesažiningas, neteisingas vaizdas, kad siekime per daug apsaugoti. Mums reikia visų pirma išlaisvinti ekonominių jėgų veikimą. Minėjote prioritetus, ypač dėl tų dokumentų, kur yra galimybė pasiekti pažangos. Aš taip papildžiau, kad prioritetai kaip jūs ir sakote, kad, pavyzdžiui, dėl judumo paketo jūs norite pasiekti pažangos, norite, kad būtų parengta pažangos ataskaita, galbūt po balsavimo praėjusią savaitę, tai šiek tiek ir klaidina. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad balsavimą dėl dviejų dokumentų reikia mm, e, laikyti šiek tiek iškraipančių vaizdą, nes svarbiausias balsavimas buvo dėl trečiojo dokumento. Reikia dėmesį skirti tam, kad tam, ką reikia pataisyti. Dabar klausimas, kuris išlieka e, kabotažo klausimas e, ir e, dėl komandiravimo darbuotojų. Austrijos pusė pripažįsta, kad reali situacija skiriasi nuo įspūdžių. Taigi aš norėčiau pasakyti, gal reikėtų daugiau dėmesio skirti tam, dėl ko buvo pasiekti kompromisai, nes tai yra svarbiausios pozicijos. Jeigu pasiremsime tuo, tikrai galime pasiekti rezultatų. Taigi, bet apskritai jūsų žodžiai tikrai padrasino dėl viso kito. Ačiū. Toliau panas Krameris. Ačiū už jūsų prioritetų pristatymą, kalbėjote apie taršos mažinimą, transporto srityje, kalbėjote apie kelių rinkliavą, žinau, kad valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų ir aš uh, suprantu, kad uh, Austrija ir toliau laikosi savo pozicijos susijusios su tuo ieškiniu dėl uh, kelių rinkliavų Vokietijoje. Uh, E, geležinkelio transporte rinkliavos yra taikomas už kiekvieną kilometrą, tačiau e, sausumos keliuose tik tai vienas procentas kelių yra apmokestinama ir e, manau, kad tikrai neturėtume laikytis tokios pozicijos, kuomet netaršios transporto rūšis yra nuolat baudžiamos, o pačios taršiausios ir toliau remiamos. Mums reikia europinių e, taisyklių, e, kurios galėtų e, visoms naujoms transporto priemonėms. Tokiu būdu mes galime sutaupyti daug lėšų, išgelbėti nemažai mm, žmonių gyvybių, naujas technologijas taikant transporto infrastruktūros. E, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės finansavimas jau 30 metų milijardai yra investuojami į Europos sąnglaudą. E, tuo tarpu geležinkelio transporto e, sistemoje yra labai daug spragų, ypač pasienyje tarp valstybių narių. Ir e, tas spragas užpildyti yra labai sudėtinga. Nes, pavyzdžiui, 1870 metais dar Austrijos-Vengrijos imperijos laikotarpiu buvo nuo vienos iki Prahos geležinkelio linija nutiesta E, po to mm, e, toje atkarpoje atsirado nemažai e, spragų. Ar jūs ketinate stiprinti integruotumą ir stiprinti atitinkamus procesus taip pat ir to, tokio, tokiose geležinkelio atkarpose? Dar vienas klausimas susijęs su atlyginimu, su vienodinimu E, galbūt e, transporto srityje e, sudėtingiau yra užtikrinti tą vienodą atlyginimą už tą patį darbą, nes Austrijoje iš Rumunijos atvykusiams medicinos seselėms nemokamas mažesnis atlyginimas tik dėl to, kad jos yra iš Rumunijos. Tai manau, kad transporto srityje taip pat reikėtų tą pasistengti padaryti ponui Mairiui. Žodis, e, sveiki atvykę, ponė ministrė, Europos parlamento transporto komitete. Žinau, kad e, šiandien tu turi ir daugiau susitikimų, todėl man labai e, svarbu, kad parodė pagarbą vieną iš ES teisėkuros institucijų. Minėjai, kad Austrija trečią kartą pirmininkauja, antrą kartą, kuomet Austrija pirmininkavo, aš pats asmeniškai tame pirmininkavime dalyvavau, esu įstikinęs, kad Austrija tikrai galėtų pastumėti kai kurių klausimų sprendimą į priekį. Nemažai planų turite ir transporto e, srityje. Žinoma, požiūris į kai kurios klausimus yra diferencijuotas ir skirtingas. Aš apgailę stauju, kad socialistų frakcija e, nusprendė nepritarti <clears throat> rengiamai programai. Praėjusią savaitę mes atmetėme e, teiktus pasiūlymus dėl to, kad ten yra socialinių aspektų, kurie mums nėra priimtini. Dabar noriu užduoti kelis klausimus. Jų iš viso yra keturi. Pirmiausiai dėl šūkio. Šūkis yra sauganti Europą. Taigi, kaip ketinate tą šūkį gyvendinti transporto sektoriuje? Antras klausimas. Austrija yra viena iš tų ES šalių, kurios aktyviai veikia eismo saugumo e, srityje. Kaip tavo nuomonė galima būtų tą saugumą sustiprinti ES keliuose, kad sumažėtų aukų ir sužeistųjų skaičius? Trečias, e, trečias klausimas. Kaip vertini? Uh, <clears throat> E, automatizuoto e, vairavimo perspektyvas, e, nes Gracija jau nuo 2017 vykdomas atingamas projektas šioje srityje. Paskutinis klausimas, galime pasigirti tinkamu krovinių perkelimo srautų tink, tinkamų krovinių srautų perkelimų nuo sausumos kelių į geležinkelius 23 procentais padidėjo Austrija. Tie srautai, kurie gabenami geležinkeliais, kaip būtų galima pasinaudoti Austrijos patirtimi ES lygmenių. Ačiū dabar, ponė Ajūta, užduos klausimą. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti ministrą Esu pranešėję kombinuoto transporto klausimų ir malonu girdėti, kad tai yra vienas iš jūsų prioritetų. Turime tekstą, esame pasirengę daryboms ir esu įsitikinusi, kad rasime daug bendro požiūrio taškų. Šis parlamentas nori, kad tokie, toks naujas transporto režimas būtų stiprinamas, tai labai svarbu, jeigu norime tarp modalinio transporto ir e, norime, kad vis mažiau sunkvežimių važiuotų mūsų keliais. Kai kuriuose Europos dalise to dar nėra, nėra įmanoma padaryti, ypač kalbu apie Brenner pervažos zoną, e, kur Italijos įmonėms atrodo, kad čia yra prioritetas, e, siekiant užtikrinti e, transporto srauto e, judėjimą, nes iki šiol nepavyksta užtikrinti geros priekybos tame regione. Todėl tas klausimas yra aktualus. Taigi tikiuosi, kad pavyks mums rasti uh, sustarimą šio klausimo, o kai dėl pirmojo judumo paketo diskusijose dėl kavotažo ir darbuotojų komandiravimo. Na, su mūsų tekstu dar galima eiti į priekį, nepaisant balsavimo rezultatų, dar galima pasiekti darybose rezultatų, nes pagrindinės nuostatas jau turime. Taigi aš tikiuosi, kad Austrijos pirmininkavimo metu mums veiks gerai komunikuoti ir bendradarbiauti. Ačiū. Ačiū, ponia Juto. Ponas Schmidt, prašom. Für eine Minute. Ja, danke schön. Das ist nur eine Minute. Pone äh, Schmidt, na vienos minutės man nepakaks, ponė ministrė. Uh, Sveiki atvykę mūsų komitetą. Dėkoju Jums už aiškiai pristatytą poziciją dėl bendradarbiavimo e, su taryba ir komisija gerinimo būtinybės, e, nes egzistuoja tam tikrų silpnų vietų. Deja, komisija prarado trejus metus, kol pradėjo e, pateikti savo pasiūlymus dėl judumo teisės aktų rinkinio tarybai ir e, parlamentui. Ir dabar e, parlamentas turi apsvarstyti 300 atskirų temų. Pone Grasvander e, Heinz yra atsakinga už judumą mm, dokumentų rinkinį ir manau galėt pritarti mano pozicijai. Manau, kad reikia susitelkti ties priimtų sprendimų dėl uh, skirų transporto rūšių tarpusavio derinimo, nes e, transportas yra atsakingas už nemažą dalį taršos. Šiandien pasirinkta kryptis galėtų pasitarnauti tos taršos mažinimui, kitiems tikslams pasiekti ir aš tikiuosi, kad Austrijos Austrija per savo pirmininkamą, nepaisant praėjusią savaitę priimto neigiamą parlamento sprendimo, turėtų e, toliau siekti susitarimo e, šioje e, srityje. Taip pat noriu paklausti, kokiu konkrečių priemonių ketinate šioje srityje imtis. Ačiū, ponė Šmit, neviršykite skirto kalbėjimo laiko, nes kitiems paprasčiausiai negalėsiu leisti pasisakyti, nes laiko neliks ponė Lukaševską. Ačiū. Aš e, norėčiau išgirsti konkretesnės informacijos dėl siekimo kompromiso e, judumo paketo tema, koks yra jūsų požiūris siekiant, e, kad vartotojams nereikėtų sumokėti už šių teisės aktų įgyvendinimą ir kad nereikėtų įmonėms bankrutuoti arba e, uždūstino <clears throat> biurokratinės naštos, nes gali pasiteik, pasitaikyti tokių absurdiškų situacijų, e, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje dėl jos dabar primtų sprendimų, kokiu konkrečiu pasiūlymu pirmininkaujantį Austriją ketina imtis ir įgyvendinti tam, kad tie beprasmiški sprendimai, kuriuos siūlo daugelis Europos parlamento narių, nebūtų įgyvendinti. Ir taip pat kaip turėtų e, funkcionuoti e, e, naujai kūriamos Europinės agentūros šioje srityje galiojimai ir jie turėtų tik tai teikti informaciją apie rinkliavas, pavyzdžiui, kelių valstybėse narėse ar turėtų atlikti platesnės apimties funkcijas Pons Koch, trys klausimai ponui ministrui Hoferiui. E, ką manote apie laiko kaitaliojimo atsisakymą, kalbant apie tvarumą ir taršos mažinimą, kokia jūs pozicija dėl ilgų vilkikų ir e, vadinamų ekolainerių, e, taip pat kokia yra jūsų pozicija dėl keleivių teisų aviacijos rytyje ir dėl žemės ūkio, tai yra dėl geležinkelių transporto situacijos. Man prireikė tik tai pusės minutės, ponė Delmonte. Kiekviena pirmininkaujantį šalis įtraukia į savo pirmininkaujant darbo tvarkę ir nacionaliniu mastu svarbius klausimus. Skaitmeninimas yra labai svarbi tema, ypač taip pat uh, vertiname situaciją Bulgarijoje, Vakarų Balkanuose, kova su organizuotų nusikalstamumu, aplinkosauga, nelegali migracija, nelegalų žmonių gabenimas, pinigų plovimas, dokumentų padirbinėjimas, kova su narkotikas susijusiais nusikaltimais. Panašu, kad susidaro įspūdis, kad na, Austrija paprasčiausiai jau nebegali na, kontroliuoti vykstančių procesų dėl temų gausybės. Aš esu iš Venecijos Noriu užduoti klausimą mm, dėl Brennerio tunelio. E, ar šis tunelis turėtų būti uždarytas ir kokie padariniai tokio sprendimo galėtų būti turizmui, pavyzdžiui, ir e, kaip jūs derinsite savo siūlomus politinius sprendimus su tokia izolacinė politika. Ponai Marinėskų žodis. Ačiū, pirmininkė. Pane ministrė, kalbėjote apie Dunojaus strategiją. Manau, kad ši tema yra labai svarbi. Austrija koordinuoja laivybą Dunojumi kartu su Rumunija. Tačiau vienintelė problema yra ta, kad skiriasi valstybių narių interesai, skiriant e, finansavimą laivybos užtikrinimui. Galbūt e, tarp jūsų organizuosimų posėdžių atsirastų vietos ir vienam, kuriame būtų galima pamėginti valstybės narės e, įnešti savo deramą indėlį į laivybos dunojumi finansavimą. Pone Anderson žodis. E, Ministrė, turiu pasakyti, kad Karalin turėjo išeiti į INTA komitetą ir atsiprašo daug dalykai. Jūs sakėte keletą gražių dalykų apie darbuotojų ir piliečių apsaugą, bet aš norėčiau pritarti tam, kas buvo sakyta apie Europos darbo e, institucijos <clears throat> reikalus ir pažango, pažangą, kurios sieksite. Taip pat ponas Krameris minėjo apie vienodą atlyginimą darbuotojams. Apskritai blogos darbo sąlygos turi būti naikinamos transporto sektorėje. Taigi ką darysite dėl uh, E, blogų darbo sąlygų direktyvos. Ir piliečiams geležinkelio keliaivių teisės yra labai rūpi, labai svarbios šiam komitetui ir norėtume sužinoti, e, kaip sieksite pažangos keliai, keliaiviams, ypač dėl keliaivių teisų <clears throat> gynimo. Ponas Zlotovski. Ačiū, ponia pirmininkė. E, ministrė Hoferiai begrüßen in einer. Pone ministrė Hoferi, norėčiau pasveikinti Jūs naujose pareigose. Atvyks mūsų komitetą, noriu užduoti klausimą, tačiau tą padarysiu lenkiškai. Jau du kartus buvo čia minėtas socialinis dempingas. Kaip žinome, socialinis dempingas reiškia, kuomet prekė yra parduodama už mažesnę kainą nei gamybos sąnaudos. Ir, e, e, e, tačiau socialiniu dempingu yra kaltinami, e, pavyzdžiui, vežėjai iš rytų Europos, kurie e, savo siūlo, paslaugas siūlo mažesnėmis kainomis nei vakarų Europos vežėjai. Tačiau e, jie uždirba daugiau nei savo valstybėse narėse, taigi tai nieko bendro neturi tokia praktika su socialiniu dempingu, kuris yra įvertintinas kaip neigiamas reiškinys. Taigi prašyčiau e, jūsų konkrečiau galbūt pastengti apibrėžti socialinio dempingo reikšmę. Ir dar vienas dalykas, jeigu jau egzistuoja susitarimas dėl uh, vienodą atlyginimą už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje, tai kodėl nekalbama e, apie e, vienodą darbo užmokestį e, dirbant tam pačiam darbdaviui. Visi puikiai žinome, kokie padariniai yra su to susiję. Ponas Arnatu. Merci, madame prezident. Merci, monsieur le ministre. Ačiū, ponia ministrė, už tai, kad atvykote mes supratome, kad jūsų e, prioritetas yra apsauga, tai labai gerai. Ir aš tikrai e, pritariu tam, kad reikės saugoti mūsų e, piliečius, pramonę, įmonės globalizacijos kontekste, kovoti su rinkos iškreipimais ir toliau. Aukšto lygio konferencijoje, kuri vyks spalio mėnesį ir bus skirta šiai temai, jūsų pirmininkavimo metu labai svarbu kalbėti apie skirtumus valstybės narėse tarp e, oro bendrovių, pramonės sektoriuose, transporto ir oro transporto sektoriuose. Europos lygmenių darybos vyksta ir aš norėčiau sužinoti, kokią poziciją gins Austrija ir kokiu priemonių imsitės, kad būtų garantuota sąžininga situacija oro bendrovėms Europos, e, nes jos kenčia dėl konkurencijos iš e, arabų šalių bendrovių pusės. Taigi prašom, ministrė, dabar klausy, norėtume išgirsti jūsų atsakymus. Turite laiko atsakyti, e, atsakyti klausimus, jeigu norėsime ką nors patikslinti, jūsų atsakymus kreipsimės į jūsų kabinetą dar. Prašome jums žodis dabar atsakyti į klausimus. Ačiū daug klausimų buvo užduota, pasistengsiu. Ne, nepamirškite mums pristatyti konklavos metodikos nepamirškite pristatyti. Kalbant apie pirmą ir antrą judumo paketus, galiu konstatuoti, kad pozicijos taip pat ir parlamente smarkiai skiriasi ir e, kilo minčių e, pakviesti tų šalių, kurių pozicijos labiausiai skiriasi atstovus, susėsti prie vieno stalo ir pamėginti e, padėti jiems e, tinkamiau suprasti e, tas skirtingas pozicijas ir paieškoti kompromiso. Aš manau, kad vertėtų pamėginti tokį susitikimą suorganizuoti prieš visiškai uh, atsisakant e, šių ketinimų. Pone Vandekamp, dėkoju e, už jūsų linkėjimus. E, kalbėjote apie tai, kad skraidimas yra pavojingas užsiemimas. Aš iš tiesų buvau vieną kartą patyręs avariją, ilgai guėjau ligoninėje, turėjau laiko pagalvoti ir dabar skraidau atsargiau. Kalbant apie situaciją susijusią su JAF ir Kinija, iš tiesų nežinau, e, kaip toliau vystasis e, e, sprendimai susijęs su protekcionizmu. Junktinėse valstijose Kinija iš tiesų taps ekonomiškai stipriausia valstybė pasaulyje ir Mes neturėtume siekti blogų tarpusio santykių, turėtume palaikyti draugiškus ekonominius tarpusio santykius, tačiau e, e, turime išlikti stiprus e, svarbiausiose sritise. E, jūs minėjote taip pat kelių rinkliavas. Klausimas buvo užduotas ne kartą, kalbant apie lengvų automobilių kelių rinkliavas. Valstybės taiko savo sistemas e, Austrijoje. Lengviai automobiliai apmokestinami, apmokestinant papildomai degalus. Ir e, taip pat ta rinkliava priklauso nuo E, to, kaip yra vairuojama, ar vairuojama greičiau ar lėčiau, nuo to priklauso kūro sąnaudos, taigi ir mokesčių dydis. Kitos valstybės taiko kitokias apmokesnimo e, sistemas, taigi Austrija šiuo atveju tikrai laikysis e, sąžiningo, stengsis būti sąžininga tarpininkė ir nemėgins primesti savo sistemas kitoms šalims. Infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, biudžetą minėjote. E, Vokietijos raiskansėlis Kurcas nori, kad ES biudžetas būtų kuo mažesnis, tačiau turime todėl e, susidėlioti prioritetus ir e, svarbiausios rytis čia būtų transporto jungtis. E, plačiuosius internetas, skaitmenimas, mokslinis tyrimai, plėtra ir švietimas. Ir būtent šioms rytims es biudžete turi būti skirta daugiausia lėšų tam, kad galėtume tinkamai veiksmingai dirbti. Minėjote vieną ir vienos uh, uostą, jo plėtrą. Tai yra susiję taip pat ir su šilko kelio vystomu E, projektu, kuomet transporto mazgas e, bus vienoje taip pat e, stiprinamas siekiant krovinių srautų, didinti krovinių srautus ir aš, aš tikiuosi, kad artimiausiu metu bus priimėjo tinkami sprendimai, atsiprašau dėl savo prikimusio balso, ponė Grasvelder Heinz išvyko jau iš posėdžio, uždavė klausimą apie konkrečius tikslus. Galiu tik dar kartą pabrėžti, kad ketiname išjudinti kuo daugiau procesų ir mūsų administracijos darbuotojų, kurie iš tiesų yra labai patyrę, jau dabar dalyvauja įvairiose diskusijose, rengia kompromisus 150 tarybos darbo grupių posėdžių vyks ir aš tikiuosi, kad tikrai pasieksime apčiopiamų rezultatų. Buvo minėtos e, tinkamos e, socialinės e, sąlygos. Kaip pavyzdį galiu pateikti mėgojimo vilkiko kabiną. Manau, kad šią sritį galima būtų pasiekti greičiau kompromiso, jeigu sugebėtume uh, vairuotojus vilkikų reguliariai išsiųsti namo. Dauguma mieliau renkasi nakvojimo vilkiko kabinoje nei kažkur viešbutėje ar motelėje. E, tačiau kalbant apie atlyginimus socialinį dempingą, dėsime visas pastangas, kad būtų pasiektas atitinkamas susitarimas. 12 valandų darbo diena buvo minėta, ši tema neįtraukta į mūsų pirmininkavimo darbo tvarkė, Austrijoje buvo priimtas sprendimas leisti dirbti 12 e, valandų per dieną, mokant e, deramą atlygį, tačiau nu, normalus darbo savaitės e, trukmės laikas Austrija 8, 8 valandos per parą, 40 valandų per savaitę dėl Brennerio tunelio, pagrindinė atkarpa yra pastatyta, tačiau privažiavimas jungtis su Brennerio tuneliu jų gyvendinimo darbai dar stringa ir mes tikimės, kad sugebėsime pasiekti susitarimus ir darbai bus atlikti. Na, Dunojaus projektas tikrai per vieną dieną negali būti įgyvendintas. E, e, tiksliau šio tunelio projektas ir daugiausiai, labiausiai dėlsima yra įgyvendinti tos darbus, kurie susijęs su privažiavimų prie tunelio šalutinių kelių statybą. Kalbant apie agentūrą, manau, kad e, svarbi sudėdamoji jos darbo dalis e, turėtų apriepti taip pat ir e, socialinius reikalavimus transporto srityje. Turėtų apriepti ir tam tikras kontrolės funkcijas, Tačiau nebūtinai mums reikia laukti atitinkamų agentūros išvadų, mes galime imtis veiksmų ir anksčiau. Panas Zylė. Minėjo Austrijos pirmininkavimo šūkį. ir e, minėjo judumo paketą savo klausime, e, taip pat automatinį važiavimą, važiavimą be vairuotojo. Egzistuoja tarpusavio sąsajos tarp šios temos ir tarp vilkikų vairuotojų problemos atlyginimų, jiems sumokėjimo darbo sąlygų nustatymą, numatome rimtas diskusijas, rimtas diskusijas, intensyves diskusijas šią temą. E, turiu pasakyti, kad pasitelkus pakankamai išteklių pirmenybę turėtume skirti judumo dokumentų rinkinio e, socialiniams aspektams. E, pirmosios diskusijos taryboje jau parodė, kad e, egzistuoja rimtų abejonių dėl rimto poveikio nacionaliniai ir regioniniai judumo politikai atskirose valstybėse narėse. Daugelis tų valstybių narių mano, kad čia kyla grėsmė subsidirmo principu atsižvelgiant į e, tą naujausią situaciją susijusią su judumo dokumentų rinkiniais tikrai neprognozuojame, kad iki Austrijos pirmininkavimo pabaigos jos ir tie pasieksime persilaužimo ir rimtesnių sprendimų. Aš apie tai jau minėjau, buvo minėta čia taip pat ir e, karinių pajėgų judumas e, Austrijoje. <clears throat> Užsienio reikalų ministerija, Europos negacijos ministerija glaudžiai bendrabiauja su gynybos ministerija, e, siekdami, siekdami suderinti su kitomis ministerijomis, taip pat ir su man pavaldžia ministerija, atitinkamus infrastruktūros suderinamumo e, klausimus ir e, kariškių judumo teisinius aspektus. Birželio 31 dieną buvo priimti atitinkami sprendimai, tačiau mes privalome juos įgyvendinti, nepažeisdami valstybių narių suverenumą, pasitelkdami visą priepinti požiūrį ir, žinoma, atskirų valstybių narių neutralumo aspektus, bei būtinybę suderinti civilinius ir karinius aspektus. Pastelyčka. uždavė klausimą. Arba tiksliau minėjo, kad e, Austrija tikrai turi gilės e, e, tarpininkavimo subtilaus tradicijas, už tai noriu padėkoti ir galime tikrai pažadėti, kad šio principo laikysimės. Jūs kalbėjote apie Europos konkurencingumą, esame tvirtai nusiteikę stiprinti ES konkurencingumą, nes rengiant visas apklausas ES tema Austrijos dažnai yra rengiamos. Tai pirmiausia, reikia savo užduoti klausimą, kas yra ta Europos Sąjunga. Europos Sąjunga nėra kažkokia tai svetima institucija, tai yra valstybės narės. Valstybės narės mielai bando sukrauti visas problemas savo ant ES pečių, tačiau mes patys esame ES ir kalbant apie ES konkurencingumą, akivaizdu, kad daugiausiai problemų kyla dėl valstybių narių primamų sprendimų, dėl jų politikų primamų sprendimų, tą turime aiškiai suvokti, turime prisimti savo atsakomybę ir nešti savo indėlį ES tinkamą e, funkcionavimą, ypač sprendžiant e, svarbiausias europinės e, problemas. E, aš manau, kad e, yra daug temų, kurias turi spręsti valstybės narės atskirai, tačiau kalbant apie konkurencingumą pasaulinių koncernų veikimo kontekste, mes tikrai atskirai pavieniui šio klausimo neišspręsime. Buvo dar daugiau klausimų ir kai susipainiai savo ne, užrašuose, tai uh, situacija gali tapti labai įdomi. Tikiuosi, kad uh, atleisite man už e, šią netvarką. Pone Kramerį, atsakysiu jūsų klausimą taip pat. Uh, kalbant apie transporto rūšių tarpusavio derinimą, kombinuotą transportą ir Brenerio tunelį. Manau, kad šį projektą įgyvendindami turėtume dėti visas pastangas, kad kuo daugiau uh, transporto srautų būtų perkelta į geležinkelį. Turbūt girdėjote apie apie e, naujas techninės galimybės Nikrazą, kurias pasiūlė, siekiant perkelti kuo e, didesnius eismo srautus e, ant geležinkelio bėgių. Tikiuosi, kad iki 20 metų mes baigsime tinkamus projektus. Austrija per būsimus penkerius metus 13,9 milijardus eurų investuos į geležinkelio infrastruktūros plėtrą. E, pone Šmit minėjo bendrabiavimą tarp tarybos ir komisijos, kuris vyksta slandžiai, tačiau dar reikėtų įgerinti. Iš tiesų, e, atsižvelgiant į brekstą situacija yra labai e, sudėtinga, nes prarasime labai svarbius darybų partnerius. Tačiau turime suvokti, kad Britai išstos iš ES, tačiau niekur nedings iš Europos. Britai ir toliau e, privalo likti mūsų svarbiais partneriais e, transporto, skaitmeninimo ir kitais klausimais. Taigi tuos tarpusavio ryšius mes ir toliau privalėsime išlaikyti. Negalime daryti tokios klaidos, kad e, neturime bandyti bausti dabar Britus už išstojimą. Reikia iškoti bendrų sprendimų. Taip pat buvo minėta domenų apsauga. Transporto priemonėse šiuo metu tikrai yra apdarojami didžiuliai domenų srautai, jie taps dar didesni, kuomet prasidės autonominis e, e, <clears throat> vairavimas Žinoma, svarbiausius sprendimus dėl domenų turi priimti jų savininkai. Manau, kad pradėtas dialogas turi būti atitinkamai tęsiamas šią temą. Pone Lukaševska. Uždavė klausimą dėl to, kas turės mokėti už judumo dokumentų rinkinio nuostatą įgyvendinimą vartotojams jie nebūtų užkrauti. Žinoma, turime siekti nedidinti biurokratinės naštos ir finansinės naštos. Jeigu mums pavyks e, užtikrinti suartėjimą tarp Višegrado grupės šalių ir e, kitų valstybių narių, galbūt pasieksime, kad nebūtų e, patvirtintas tas per daug sveitingos taisyklės, kurias siūlo kelių alijanso e, narės. Nes e, jūs esate teisi, galiausiai vis tiek e, už viską turi sumokėti vartotojas. Pons Kochas uždė klausimą dėl ilgųjų vilkikų, vadinamųjų ekolainerių, tai yra labai gražiai e, skambantis terminas, e, kiti juos vadina vilkikais monstrais, priklausomai nuo požiūrio. E, žinoma, galima būtų suteikti, kad 13 procentų kūro jie mažiau suvartoja tie ilgiai vilkikai, tačiau aš esu šalininkas pasiūlymo, kuo didesnius krovinių srautus ir keliaivių srautus perkelti <clears throat> geležinkelio bėgių. Ir egzistuoja tokių e, kelių atkarpų Europoje nemažai, e, kuriomis ilgiai vilkikai paprasčiausiai negalėtų važinėti. Mano požiūris yra toks, kad reikia kuo didesnius eismo srautus perkelti į geležinkelį ten būtų, e, jos galima daug paprasčiau administruoti ir tai Europos parlamentas e, kol kas nepritarė tinkamos pozicijoms ir pasiūlymams dėl ilgųjų vilkikų arba tų vilkikų monstrų, ekologinių vilkikų, gigavilkikų, kaip jie ten bebūtų vadinami, galbūt atsiradus naujoms kūro rūšims vandeniliu varomiems vilkikams ta situacija pasikeistų. E, manau, kad e, reikės e, vis tik dar daug kalbėti su įvairiais suinteresuotais subjektais, taip pat ir dėl laiko kaitaliojimo atsisakymo. Ponas Krameris uždavė klausimą dėl Austrijos pateikto ieškinio, dėl Vokietijoje taikomos kelių rinkliavos. E, Žinoma, aš e, negaliu šio ieškinio atsijimti, dabar laukiame Europos teisingumo teismo sprendimo. Aš išvelgiu tik vieną grėsmę ir suprantu Vokietijos poziciją dėl šios rinkliavos, tačiau pasirinktas modelis, kuomet yra apmokėtas apmokestinami užsienio šalių piliečiai, e, atitinkamai sumažinant mokesčius savo šalių piliečiams, e, tas modelis galėtų būti pritaikomas ir kitose sritise, o tai e, reikštų solidarumo mažinimą ir ES atskirų valstybių narių atsitolinimą vienoms nuo kitų. Taigi pats pasirinktas modelis man kelia problemų <clears throat> kuomet kitų šalių piliečiai privalo mokėti didesnius mokesčius arba rinkliavas, e, siekiant palengvinti mokestinę naštą savo šalių piliečiams, toks modelis e, tikrai e, kelia nemažai klausimų. Šiuo klausimu aktyvių veiksmų dar nėra įmamasi. E, kalbant apie e, tą geležinkelio atkarpą, kurią minėjote nuo vienos iki Prahos, tai kol kas aktyvių veiksmų čia nėra įmamasi, e, tačiau manau, kad labai svarbu atgaivinti šią geležinkelio atkarpą, kuri tikrai aktyviai buvo naudojama Austrijos-Vengrijos imperijos laikotarpiu Žlugus Austrijos Vengrijos imperijai, ta geležinkelio atkarpa, e, kuri buvo labai svarbi transportui ir jos rautams e, nustojo mm, gyvuoti ir svarbu ją vėl atgaivinti. E, pana Demonte kalbėjo vėl apie Austrijos pirmininkavimo šūkį. Jums susidarė įspūdis, kad dėl šio šūkio Austrija prarado e, procesų kontrolę, pasirinkusi e, tokią daugybę temų. Taigi aš, aš noriu pasakyti, kad tas mūsų šūkis e, saugant Europą neturėtų būti suvokiamas kaip mėginimas izoliuotis. Mums yra svarbu neuždaryti Šengeno sienų, Šengeno erdvės, tačiau kontroliuoti uh, E, asmenis, kurie tą sieną <clears throat> kerta. Tikrai Europa neturi izoliuotis, Europa privalo likti atvira, privalo toliau vystytis, e, ypač skaitmenizacijos srityje, kosmoso tyrimų e, srityje. Europa privalo likti atvira pasauliui, tačiau kartu ir suvokti, kokia įtaka jai yra daroma. Turime aiškiai suvokti, kad uh, E, daug teroristų patenka į Europą apsimesdami pabėgėliais, apsimesdami asmenims, kuriems reikia pagalbos ir apsaugos. Ir mes turime e, sugebėti atskirti tuos, kurie piknaudžiavo prieglapščio steigimo sistemą nuo tų, kuriems iš tiesų to prieglapščio reikia. Ponas Marinėškų uždavė klausimą dėl Dunojaus strategijos lapkričio mėnesį. E, rengsime konferenciją Dunojų strategijos tema, nes Dunojus yra labai svarbus vidaus e, laivybai ir e, šilko kelio prijungimas prie Dunojaus e, laivybos yra labai svarbus. Šiuo svarbu užtikrinti, kad laivyba Dunojoje galėtų vykti. E, ir todėl kiekviena šalis čia turi prisimti atitinkamą atsakomybę, nes kai kuriuose šalise Dunojus yra seklus. Paministrė, e, prašau jūsų baigti, sakinėti klausimus, dar vienutį jums suteiksiu, nes mūsų laukia dar kitos svarbios diskusijos. E, taigi jums dar vieną minutę laiko ir po to jau baigsime. <clears throat> Manau, kad dar vėliau turėsime galimybę susitikti ir kitus klausimus aptarti. Taigi, apibendrinamas dar noriu uh, pono Mairio klausimą paminėti. Tai yra transporto rūšių tarpusio derinimo ir uh, Dunojaus upė čia yra labai svarbi. Apgalėstavau, kad negalėjau atsakyti visus klausimus. Į likusius klausimus atsakysime raštu, nes jų buvo labai daug. Baigdamas noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas su parlamentu ir jo komitetais man iš tiesų yra labai e, svarbus. Aš <clears throat> kelis metus buvau taip pat ir Austrijos parlamento pirmininku ir puikiai žinau, kaip svarbu yra atskiroms institucijoms tarpusę bendradarbiauti ir kad sprendimus priimti galime tik bendrai. Man susidaro, jeigu jums susidarytų įspūdis, kad Austrija per savo pirmininkavimą uh, daro, ką nors negerai, tai prašau mums e, ir man tiesiog apie tai pranešti, nes mes esame suinteresuoti kuo geriausiais sprendimais, kurie būtų naudingi visai Europai. Noriu Jums jau iš anksto už tą bendarbiavimą būsime padėkoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Nebijokite. Uh, kuomet mums kas nors nepatiks, tai mes tikrai jums pasakysime, ne dėl to, kad jūs mums asmeniškai nepatiktumėte, bet dėl to, kad mes taip pat norime siekti pažangos, įgyvendinant mums svarbius projektus, turime daug iššūkių klimato kaitos, energetikos, eismo saugumo srityse. Jūs apie tai kalbėjote, taigi turime pasiraitoti rankovės ir judėti į priekį šiose e, sritise. Aš nepamiršiu jūsų paskutinio sakinio apie tai, kad Europa privalo likti atvira ir kad e, reikia sukurti daugiau Europos tam, kad ji mus galėtų geriau apsaugoti. Ačiū, ponė ministrė, iki būsimų susitikimų. Écoutez, nous allons reprendre nos travaux. Taigi, tęsame darbą. Tęsame darbą. Prašau, pana Reuters. Mačiau aš jūs. Pane Reuters, kur jūs čia esate? Prašom ateiti pas mane, nebijokite. Taigi, kitas darbo trakas klausimas yra komisijos pristatymas. Dėl e, Europos sujungimo mechanizmo pasiūlymų, ypač transporto srityje. Šiandien e, norime būti informuoti apie e, Europos sujungimo mechanizmą, apie jo ateitį pagal TNT planus. ir taip pat e, mūsų judumo sistemos modernizavimą. E, toliau tęsime darbą su ITRE komitetu ir kartu renksime bendrą poziciją. Ir e, čia bus, aišku, brėžimas ryšys tarp transporto, energetikos sričių. Taigi mes labai vėluojame, todėl mes jums vietoj dešimties minučių prašome sutilpti į šešias minutės, kad mūsų pranešėjas taip pat galėtų sureaguoti. Tai yra ponas Marinės, kuri ponas Telička, kuris toj pat sugrįžo, esu įstikinusi. Taigi, prašom, ponė Reuters, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę jūsų komitete pristatyti mūsų pasiūlymus. Tie pasiūlymai yragi žinomi ir šis komitetas turi tradiciją su mumis susitikti ir aš pabandysiu e, kalbėti trumpiau ir toliau kalbėsiu, jeigu leisite, angliškai. Taigi, gerbiami nariai, ponas ir ponai, norėčiau paminėti svarbiausius aspektus. Uh, the... Ir uh, Pamatysite skaidrėje skaičius, tai yra komisijos pasiūlymas, kaip bus finansuojama EIPT, siekiant užtikrinti šių priemonių įgyvendinimo testinumą. Aišku, svarbiausias dalykas yra TNT reglamentas ir tas komisijos pasiūlymas, kurį jį pateikė 11 metais ir patvirtino 13 metais. O dabar mes jau kalbame apie pradinių projektų testinumą iki 30 ir 50 metų. Tai reiškia, kad e, dviejų finansinių programų biudžete reikės numatyti atitinkamas išlaidas ir jūs matote, e, kiek bus skiriama EIPT, nes e, bus skiriamos lėšos atskirai EIPT ir taip pat iš sanglaudos fondų. Taip pat jūs matote, iš kokių kitų biudžeto kategorijų bus galima užtikrinti uh, finansavimą. Tai yra programa Horizontas 2020, regioninės plėtros programa ir taip toliau. Kita skaidrė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Čia yra daugiau, aišku, skaidrių, bet neturiu dėja laiko. Bet svarbiausias dalykas - tai informacija kitose keliose skaidrėse. Pirmiausiai mes turėsime padalyti mūsų biudžetą į 60 ir 40 procentų. 60 procentų bus skiriama ten tinklo plėtotai, o 40 procentų jau funkcionuojančios jos, jo dalies finansavimui. Ir toliau ten T 60 procentų skirstoma pagal atitinkamas kategorijas. 75 procentai pagrindiniai tinklo koridoriai, 10 pagrindinio tinklo tam tikrų ruožų finansavimas ir 15 e, procentų, kaip matote, yra atskirų specifinių ruožų finansavimas, tai yra ta pasienio ruožai ir nutolę regionai. Bet to atkreipsiu sudėmėsi į tai, kad kai mes kalbame apie visą apimantį tinklą ir pagrindinį tinklą, tai nebijotinai finansavimas jiems gerokai padidėjo, bet mums reikia ne tik tai tą pagrindinį tinklą išplėtoti, bet ir skirti dėmesio visam tinklui kaip patokiam. Todėl 40 procentų yra skiriama dabartiniam dabartinio TNT tinklo modernizavimui. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, kas sudaro 40 procentų, suprasite, kodėl mes būtent taip suskaidama finansavimą. Nes 40 procentų apima įvairiausias programinės sistemas, tokias, kurios jau žinomos - RIS, RTMS, SRS, VTMIS taip pat e, transporto, e, krovinio transporto paslaugų technologijų e, plėtota, tarpusavio sudėridamumo programos, kurios labai svarbios yra kelių eismo saugumui, bet to bus atsižvelgta ir į klimato kaitos poveikį. Todėl yra sąmoningai finansavimas paskirstytas pagal kategorijas plačiasias 60 ir 40 procentų, nes pirma dalis yra skirta plėtoti, antra dalis modernizavimui. Atsirado ir naujas elementas, tai yra karinis judumas, karinis mobilumo gerinimas. Jums gali kilti klausimas, ką tai duos. Dabartiniu metu visiškai aiškiai karinio mobilumo plane nurodyta, kaip kas turi būti. Praėjo vykdymas prasidės Liepos rugsėjo mėnesį. Pirmiausia, aišku, reikia apibriežti karinius poreikius ir jų pagalba nustatyti, kokios spragos egzistuoja tarp civilinių poreikių ir karinių poreikių. Tai bus labai svarbu, nes nenorėtume investuoti tik į karinio judumo užtikrinimo priemonės. Tai būtų neįmanoma. Todėl bet, kurios, bet kokios investicijos, kurios bus daromos, turėtų padėti TNT tinklus plėtoti. Antras saugiklis, kurį mes numatėme, yra tai, kad visas biudžetas bus e, skirstomas per EIPT, o tai savaime bus apribojimas. Reikės apsiriboti ten tai tinklo koridoriais ir EITP, Europos infrastruktūros tinklų priemonę. O tai bus galima padaryti, jeigu bus parengti dviejopos paskirties projektai apimantis ir civilinį, ir karinį mobilumą. Tada nereikės atskirai finansuoti karinio mobilumo. Bet karinio mobilumo aspekto plėtotai ir įdėgymui mes turime deramai e, pasirengti ir įgyvendinti e, tai per dviejopos paskirties projektus. Toliau. Vėlgi, EITP finansavimo trys kategorijos. Tai yra bendras biudžetas, biudžetas skirtas kariniam judumui ir taip pat kiek bus skirta iš sanglaudos fondo. Taigi šimtų procentų visą tai nebus paskirsita tarp valstybių narių. Tik 70 procentų bus e, suteikta valstybėms narėms, o 30 procentų bus paskirsita jau remintis konkurencinėmis sąlygomis. Kodėl tai pasilgta? Todėl, kad e, pagal bendrai biudžetą, jeigu mes viską skirstystume konkurencijos sąlygų pagrindų, tai tada labai didelė dalis tų lėšų atitektų pasienio regionams. Man atrodo, per 80 e, procentų. O mes norėtume, kad po truputį truputį būtų ir sanglaudai skirtos lėšos geriau orientuotos į um, pasienio poreikius, kad ne tik tai iš bendrojo finansavimo tai būtų daroma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus plėtojamos toliau sausumos um, uostų jungtis tarp valstybinių lygių. Ir mūsų pasiūlyme numatyta, kad ne tik tai po pirmųjų trejų metų reikės vadovautis konkurencingumo kriterijų, bet reikės konkurencingumo kriterijų taikyti nuo pat pradžios. Todėl mes šitaip tikime sustiprinti, sustiprinti TNT koridorių plėtotą ir e, taip pat panaudoti geriau lėšas iš sanglaudos e, biudžeto. Na ir dar e, bendra finansavimo pasiskirstimas. Ten irgi siūlome pakeitimų, nes mes linkę siūlyti 50 procentų tarp valstybiniams projektų iki 50 projektų ir 85 procentai bendro finansavimo iš sanglaudos e, biudžeto. Paprastai buvo kalbama apie 70 procentų, bet mes norėtume šiek tiek diver, diferencijuoti dabartinės bendro finansavimo normas ir pasirinkome pirmojų atveju 50 procentų bendra finansavimo normą dėl to vien tik tai, kad labai daugelis taisyklių yra supaprastinti ir dabar bus daug lengviau įsitikrinti tą bendro finansavimo normą. Taigi, ponia pirmininkė, tiek, aš žinau, kad laikas jūs spaudžia ir esu pasirengęs dabar atsakyti į klausimus. Ačiū ir negaiždami laiko, steiksime žodį mūsų pranešėjai Marineškui, jūs turite laiko 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Sustikime jau anksčiau, tai aš manau, kad jūs žinote, kokios yra mano kai kurios pozicijos. Norėčiau pateikti bendrą komentarą pagal dabartinį reglamentą jūs turite galės daryti viską. Tai jūs nukreipsite finansavimą tą kryptimį, kurią norite, per darbo programas, per gyvenimo aktus, taigi parlamentas negalės nieko pasakyti ir jūs pasirinksite ir projektus, nes per darbo programą jūs nurodysite, nurodysite na, kuriuos projektus galite finansuoti. Tai toks yra bendras komentaras. Aš manau, kad jį kažkaip reikia pataisyti, nes kalbate apie laisvą konkurenciją. Kokią konkurenciją, jeigu jūs sprendžiate, kur skirti pinigus? Tokia tikrovė bus taikoma visiems pinigams. Antra, karinis judumas. Karinio judumo biudžetas yra 6,5 milijardo eurų o kiti asignavimai yra 23 milijardai. Ar jūs manote, kad reikia investuoti ketvirtį, ne, 20 procentų projektų skirtų lėšų kariniams tikslams? Na, aš manau, kad reikia apie tai dar pagalvoti, nes E, tuomet bus labai daug projektų skirtų kariniams tikslams. Apie 37 procentai e, sanglaudai. Nemanau, kad e, negi norite vienos skurdžios valstybės pinigus panaudoti kitos valstybės skurdo problemams spręsti. Aš nemanau, nes čia kalbame apie sanglaudos e, vokus. Nežinau, ar taip galima daryti. Jie skirti yra transportui, reikia juos panaudoti transportui. Ir turiu kitų e, smulkesnių komentarų. Aš, e, ką jūs turite galvoje, sakydamas tarptautinės organizacijos, Kaip čia ką turės tvirtinti valstybės narės, aš nespratau. Ačiū, toliau, panas Ryčka, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Mes taip pat diskutavome su komisijos nariais ir galiu kalbėti trumpai. Bet to, ką sakė panas Marinesku, manau, kad verta pasakyti, kad pasiūlymas yra solidus dėl to, kas veikia, bet tai nereiškia, kad pasiūlymas tobulas. mes, manau, turėsime dar pagalvoti apie tolesnį supaprastinimą, taip pat reikia žiūrėti, kas veikia, e, kalbame apie skaitmeninį sektorių, taip pat e, karinio panaudojimo klausimas jau buvo paminėtas pona Marinesku. Aš, e, kai jūs sakėte, kad tikriausiai tų karinių pajėgumų nereikės panaudoti. Na, aš tikiuosi, kad mes juos naudosime, nes kitaip neverta išversti 6 milijardus. Aišku, tikiuosi, kad nereikės tų karinių pajėgumų naudoti kritiškais atvejais, bet aš norėčiau aiškiau pasakyti, kad tą karinį elementą, karinį ramstį, pagaisti ten ta e, pagrindais. Ponas Marinesko taip pat minėjo 30-70 sanglaudos fondų paskirstimą. Na, aš manau, kad reikia ieškoti kažkokio balanso tarp konkurencijos elemento, e, kurį aš e, tam tikrų mastų suprantu, kita vertus, e, kitas dalykas, ką minėjo panas Marinesko, yra tai, kad kai kurios valstybės narės turi problemų kofinansuodamos didesnį projektą, pavyzdžiui, Baltijos šalis. Tuo pat metu yra kitos anglodos šalis, e, kurios kažką pavadins nesažingu, nesažinga konkurencija, nors aš tokiam terminui nepritariu. Jūs kalbėjote apie 60 ir 40 procentų paskirstimą. Aš nematau, kokiu pagrindu tai siūloma ir mes, manau, sieksime kažkokią supaprastinimą. Mišrus, mišrios investicijos reikia per daug, aišku, politinės terminai šiandien žongliruoti, bet reikia siekti kažko, ką būtų galima padaryti. Taigi yra įvairių komentarų, bet turbūt visi jie yra žinomi. Ir mes su ponu Marnesku, ponia Virkunen dirbame kaip komanda. Ir yra keletas dalykų, kuriuos reikia dar pakoreguoti bet e, pirmas pasiūlymas jau bus pateiktas vertimui jau šios savaitės pabaigoje. E, ačiū, ponui Teliško, o dabar mūsų nariams, pona Demontė, vieną minutę. Noriu paklausti, ar yra kas nors naujo dėl Brennerio tunelio ir toliau. Kokia čia yra ta karinė strategija? Apie kokią strategiją čia kalbate, kokie projektai čia būtų vykdomi, ar kalbame apie tiltus, ar ką? Pana Žylė, ačiū pirmiausia, noriu pasakyti. Aš asmeniškai esu patenkintas komisijos pasiūlymais dėl CEF, taip pat Sanglaudos valdo įtraukimo. Galbūt kai kurios mūsų frakcijos delegacijos turi šiek tiek kitokių nuomonių dėl kai kurių dalykų, bet konkurencijos ir sanglaudos vokai yra labai svarbu. Aš visiškai suprantu, e, kad sanglaudos šalis pagal e, savo teritoriją ir gyventojų skaičių, jeigu paskaičiuos, kiek gaus tų eurų, tai iš tikrųjų nelabai e, sąžininga, nes yra E, tankiau ir mažiau tankiai apgyvendintų teritorijų, e, bet transporto išlaidos galbūt mažesnės rečiau gyvenamose teritorijose, bet reikia užbraigti projektus, kurie pradėti, nes sunku paaiškinti žmonėms, kam buvo išleisti šimtai milijonų eurų pradžiai, pradedant projektus ir po to jie nebaigiami. Pradėjome CEF praėjusį kartą, turime tuos projektus užbaigti ir pasiekti rezultato. Ačiū. Ačiū. Panas Kramerį, ar norėjote kalbėti? Ačiū. Džiaugiuosi, kad e, e, numatėte vaidmenį e, tarp valstybiniams klausimams, tačiau neturėtume painioti naujų senų dalykų tarpusavėje, nes nauji projektai paprasčiausiai su, suvalgės visus pinigus. Manau, kad atnaujinimas yra labai svarbus dalykas, tačiau e, ar elektrifikavimas yra atnaujinimas, modernizavimas, ar e, turėtų būti vertinamas kaip nauja statyba. Pavyzdžiui, transporto koridorius tarp Berlyno ir Štetino yra visiškai neįdomus Vokietijos vyriausybei ir jai e, taip pat neįdomu vėl e, atstatyti tas jungtis su Lenkija. <clears throat> Kaip galima, būti, kaip galima būtų tokias jungtis vėl e, atkurti, įgyvendinti, jeigu vyriausybės nėra suinteresuotos, nes, pavyzdžiui, Bavarijoje e, e, egzistuoja tam tikros e, jungtis, jau anksčiau egzistavo tarp Lenkijos ir Vokietijos. Lenkijos vyriausybė, pavyzdžiui, jau penkerius menus, metus nėra suinteresuota tą padaryti dėl techninių priežasčių. Ačiū ponia Kramerį, ponia Amatų žodis. Vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Uh. E, nuo 2014-2020 metų esame patvirtinę tam tikrus e, su biudžetu susijusius asignavimus. 30 milijardų yra numatyta transporto sektorijoje, taip pat 6,5 milijardo numatyti kariniams e, projektams ir nežinome, kokie yra sudėlioti prioritetai, kokiems projektams teikiama pirmybė. Nežinau, ar reikėtų kariškių judumui e, tiek skirti lėšų. 1,3 milijardai struktūrinėms priemonėms, e, kurios e, bus paimtos iš sanglos politikos biudžeto, tai gynybos politikai skirti asignavimai palieka tik 42 procentus kitiems projektams dirbu regionų plėtros komitete, tačiau manau, kad e, mūsų biudžetas tikrai bus nenaudingas atokesniems regionams, pavyzdžiui, Italijos pietums. Ir e, tos negausios lėšos, kurios yra numatytas, yra skirtas e, pasienio saugumo stiprinimui ir šiaurės, šalių, šiaurės šalyse, o ne pietų ES valstybės. Ačiū, ponė Amato. E, posėdis dabar tęsiamas anglų kalba, kadangi vertėjai dėl vykstančių socialinio konflikto ir jiems primestų neprimtinų darbo sąlygų savo darbą, kaip minėjo ryte, e, yra priversti nutraukti. Ačiū uždėmesi ir supratimą viso gero. I think I will uh, take a few uh, teams uh, briefly. Uh,